Okay, friends, uh, we will... Kągi, draugai, šiandien mūsų labai daug nebus. Pabandykime dirbti veiksmingai. Turime aptarti visą darbo atvarkę, kaip suplanuota. Galime patvirtinti darbo atvarkę su tokiu pakeitimu. Du klausimai. Septintas ir aštuntas pirmasis AGF paraiškos ir antrasis dėl CETA sustarimo atidedami iki kito balsavimo 8 gruodžio. Ir šiandien balsavimo nebus. Vertimas yra vertimas į visas kalbas, išskyrus estų kalbą. Tiems, kuriems reikia estų kalbos, yra tam tikra parama, bet nepilnų režimu kroatų ir airų kalba vertimo iš vis nėra. Taigi toliau trečias klausimas. Valstybė narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimas. kad galėtume leisti negaliems žmonėms dalyvauti diskusijoje šiandien. Vertimas į gestų kalbą ir taip pat e, žodinės kalbos vertimas į tekstą taip pat numatytas. Netrukus suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, tik tai paminėsiu, kad užimtumo komitetas turi išimtinę kompetenciją dėl kai kurių straipsnių ir daugelio konstatuojamų dalių, tačiau didelė nuostatų dalis bus e, IMCO ir EMPL komitetų e, suformuota. Ir likus e, pirmojo priedo dalis bus aptarta IMCO, EMPL ir transporto komiteto komitetų kartu bendrai. Na, o dabar žodis Adamai Koša. kuris mums paaiškins, kaip ši direktyva gali pagerinti vidaus rinkos veikimą, pašalinant kliūtis, kurias sukuria skirtingos valstybių narių teisės aktų nuostatos per privalomus prieinamumo reikalavimus tam tikriams produktams ir paslaugoms. Taigi prašom, pana Koša. Ačiū pirmininkė. Pats pavadinimas direktyvos rodo kad tai didelio dalimi yra techninis klausimas. Mūsų komitetas e, susidūrė gana sudėtinga užduotumi. Pabandysiu rezumuoti svarbiausius aspektus. Mes e, atlikome nemažai konsultacijų, e, išklausėme ekspertų ir, aišku, mums šis klausimas rūpėjo seniai. Aš norėčiau pabrėžti štai ką. Kalbama apie teisėkuros pasiūlymą, kuris jau egzistuoja daugiau kaip penkeris metus. Ir įvairūs e, komisijos kolegos šiuo klausimu jau dirba seniai. Tai yra klausimas susijęs taip pat su Junktinių tautų konvencija, kurią ES yra ratifikavusi. Matome, kad kalba eina apie aspektus, teisėkuros aspektus, kuriuos mm, reglamentuoja įvairūs reglamentai ir kartais gali būti prieštaravimų tarp įvairių e, taisyklių ir dėl to mūsų svarbiausia užduotis yra pabandyti panaikinti tuos prieštaravimus tarp esamų taisyklių. Kaip jau esu minėjęs, iš principo kalba eina apie techninius aspektus. Na, mes gavome apie 230 pakeitimų ir šį techninį reglamentą galima išspręsti ir parengti vien tik tai bendradarbiaujant, dirbant konstruktyviai, stengiantis pagerinti tekstą. Dar kartą pabrėžti, Aš esu pasirengęs e, atsiimti savo pakeitimus, jeigu e, to reikės, derint mūsų poziciją su šelniais pranešėjais, kad pasiektume ko geresnio rezultato. Jeigu kalbėsime apie e, teisėkros procedūrą, tai įskaitant ir trilogo procedūrą, kalbėtojas sustoja. Klausimas yra, ar, ar yra vertimo problemų. Ne? Taigi, kalbant apie trilogo procedūrą, tai šis tekstas, ko gero, įsigalios tik 2018 tai metais. Ir e, iš anksto neįmanoma pasakyti, kokie bus techniniai pakeitimai, kalbant nuo dabar iki to e, laikotarpio. Turime patvirtinti lankščias taisyklės, kurios atitiktų ir naujoves, kurios gali atsirasti iki to laiko. Ir trečia problema, kurią norėčiau pabrėžti, yra šio teksto santykis su audiovizualiniu paslaugų paketu. Čia taip pat vyksta teisėkuros darbas, o šios dvi sritys yra susijusios, todėl mūsų E, ir visgi mūsų darbas šiose dviejose srityse nėra pakankamai koordinuotas, reikia į tai atkreipti dėmesį ir reikia rasti sprendimų e, galbūt per intergrupę, kuri dirba su šiais dviem klausimais. Na ir dabar norėčiau pakalbėti konkretesniais atvejais. Dėl CE ženklo reikia pabrėžti, kad čia reikia rasti sprendimą, kuris nestabdytų naujoviškų produktų kūrimo ir kuris galėtų garantuoti, kad kuo didesnis e, negalę turinčių žmonių galėtų tais produktais naudotis. Reikia visų pirma, aišku, nestabdyti naujovių. Taip pat e, yra svarbu neužkirsti kelio tam tikroms žmonių grupėms visuomenėje. Jeigu priimsime labai ribojantį, ribojančius normatyvus, tai klausimas kyla, ar tai neslėgs per daug ir nestabdys naujovių. Tokios per griežtos taisyklės gali užkirsti gerą naujovėmis, gali ją stabdyti. Todėl reikia atskirti. Negalima atskirti šių dviejų dalykų. Labai svarbu, kad kiekvienas produktas būtų prieinamas visoms visuomenės grupėms. Ir aš manau, kad yra labai svarbu gerai suformuluoti šios dalykus ir rasti geriausią sprendimą. Man kyla šiek kelios problemos dėl vienos koncepcijos nu, naudojamos tekste. Aš pateiksiu savo pakeitimų dėl apibrieščių. Reikia skirti e, pramoninį panaudojimą į vėlesnį panaudojimą. Pirmojų atveju kalbama apie gamintojų atsakomybę, o antrojų atveju kalbama apie operatorių produktų naudojimą. Todėl numatyti kelis atsakomybės tipus. Manau, kad turime apibrėžti e, tą funkcinį veikimą, funkcinio veikimo reikalavimus, kuriuos galėtume teikti gamintojams. Ir e, toje srityje jie turėtų būti atsakingi už tai, kad jų produktai būtų prieinami, tačiau neturėtume nu- nustatyti, kaip jie turi būti prieinami. E, nes po dviejų metų gali būti kai kurie sprendimai būti pasenę atsiradus kažkokiams techniniams naujovėms. Taip pat labai svarbu rasti sprendimą dėl paslaugų sutikimo e, tyrimo, tikrinimo. Ir dėl to aš pateiksiu taip pat pakeitimų, taip pat yra svarbu, kad taisyklės susijusios su e, produktais ir paslaugomis nebūtų per didelė našta gamintojams. Taip pat labai svarbu garantuoti tai, kad atitinkamos e, gyventojų grupės būtų įtrauktos į teisėkuros e, parengiamosius darbus. Ir paskutinė pastaba labai svarbu, kad kiekvienas produktas būtų prieinamas kiekvienai visuomenės grupiai. Čia kalbama ir apie jau esamus produktus ir paslaugas, ar tuos, kurie dar tebėra te, te, te, te, te, te, te, te, te, kuriami. Labai svarbu, kad gamintojai galėtų aiškiai apibūdinti savo produktus ir paslaugas, kad atitinkamos visuomenės grupės suprastų, kaip e, tie nauji produktai ir paslaugos yra prieinami. Pavyzdžiui, pavyzdžiui turint e, reikalą su e, medikamentais, regos trikimą turintiems asmenims reikia taip pat gauti tinkrą informaciją apie tuos medikamentus ir tokiu pat būdu labai svarbu, kad ta informacija būtų prieinama visiems, visiems įmanomiems prekės ar paslaugos vartotojams. Mano tekstas e, susideda iš penkių puslapių, tačiau aš parengiau daug e, pakeitimų, yra pakeitimų, kurių dar nepateikiau, dėl kurių dar dėrėsime su šešėliniais pranešėjais kad susitartume ir rastume bendrą sprendimą. Ir dar egzistuoja klausimų, kurių neišsprendėme. Aš nesu burtininkas, reikia dirbti kartu ir, kaip pabrėžė ponė Pūrmininkė, kiti komitetai čia šiuo klausimu dirba taip pat ir todėl teisėkros procesas yra gana sudėtingas. Aš pasirengęs dirbti kolektyviai su visais, kad pasiektume rezultatą. Thank you, Mr. Kosa. Ačiū, ponė Kosa. Socialdemokratų šešėlinė pranešėja. Pane Vilija Blinkevičiūtė. E, bet ji dar neatvyko, todėl paprašė, kad aš e, jos vardu perskaityčiau tekstą. Ir matysime jos pirmąją e, reakciją. Aišku, jie labai atsiprašo už tai, kad negalėjo atvykti ir dalyvauti dokumento pristatymę. Tačiau ji nori padėkoti pranešėjai, ponui Adamui Kosai, už e, labai e, kruopšiai paruoštą nuomonę apie direktyvos pasiūlymą. Tačiau kadangi nuomonė buvo išplatinta tik praėjusią savaitę, o jai pateikta daugiau negu 200 pakeitimų, ponia Blinkevičiūtė negali pateikti išsamaus atsakymo ar reakcijos į pranešėjo pasiūlymą kol kas. Pane Blinkevičiūtė bendrai laikosi nuomonės, kad komisijos pasiūlymas yra sveikintinas ir jau ilgai lauktas, todėl ir atitinkamai jis uh, turi galimybių tapti tvirtų teisės aktu, kuris pakeis milijonų žmonių turinčių negalę gyvenimus. Taip pat e, tą galime pasakyti apie vyresnio amžiaus žmonės ir kitus Europos vartotojus, kurie įgaus galimybę e, turėti prekes ir paslaugas e, kaip ir visi kiti vartotojai. Reikia nepamiršti, kad e, prieinamumo teisės aktas, kurį e, ir tai jį pabrėžia, bus naudingas ne tik žmonėms su negale, bet žymiai platesniai vyresnių žmonių grupiai. O jos masas pastaraisiais metais labai ženkliai išaugo. Viena bendro pobūdžio pastaba dėl siūlomosios direktyvos taikymo apimties. Reikia užtikrinti, svarstant siūlomąją direktyvą, kad jos mastas būtų išplėstas ir apimtų visas sritis, kuriuose pastebima rinkos fragmentacija arba jeigu ji yra įmanoma. Turime pasirūpinti, kad uh, preliminarių laikinų produktų ir paslaugų tiekimo aplinka taip pat būtų pritaikyta, nes kitaip dabar komisijos siūlomas direktyvos taikymo ribotas mastas sukurtų tokias sąlygas, kai dalis paslaugų būtų prieinama, o kita dalis ne. Todėl uh, apskritai ta paslauga gali būti e, nepanaudotina. Baigdama, ponė Blinkevičiūtė nori išreikšti sutikimą e, su Europos neįgaliųjų forumo argumentais, kur pasakyta, kad uh, prieinamumo užtikrinimas nėra papildoma kliūtis verslui, kaip kartais verslininkai sako. Tai yra būdas pašalinti kliūtis visuomenėje ir būtina prielaida kitoms pagrindinėms teisėms uh, gauti, tokioms kaip prieiga prie e, darbo vietos, švietimo, viešųjų paslaugų, laisvalaikio ir kitų panašių uh, paslaugų. Todėl prieinamumas atneš naudos visiems europiečiams, įskaitant ir pažangės novatariškas įmonės, kurios galbūt yra pasiryžusios prisidėti prie socialinės gerovės, jos neš socialinę atsakomybę. Baigiant galima pasakyti, kad ponė Linkevičiūtė laukia tolesnių galimybių bendradarbiauti rengiant šį e, teisės aktą kartu su kitais šešėliniais pranešėjais. Toks buvo ponios mm, šešėlinės pranešėjos Vilijos Blinkevičiūtės komentaras. Dabar, vadinasi, aš suteiksiu žodį kitai šešėliniai pranešėjai, ponai Helgai, Helgai Stevens. Pone Stevens, žodis jums. Hartelijk dank. Labai ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau visų pirma padėkoti kolegai Adamui Kosai už visą atliktą darbą rengiančią nuomonę. Prieinamumo teisės aktas yra vienas iš svarbiausių užtikrinant e, asmenų su e, negale e, konvencija, kurią yra parengusi jungtinio, jungtinės tautos. Tai yra vienas iš pagrindinių dokumentų, kurį yra priemusios jungtinės, priemusios jungtinės tautos Europos Sąjungoje jį pasirašė ir jis apima ir prekes, ir paslaugas. Aš pritariu pono Kosos pasirinktam požiūriui, apibrėžiant prieinamumo teisės akto uh, tikslinę grupę. Turime žiūrėti aiškiai, kam tai atneš naudos. Kalbame ne tik žmonės su negale, turime e, pimti visus visuomenės narius. Todėl ir kalbame apie prieinamumo teisės aktą, o ne apie neįgalumo teisės aktą arba teisės aktą, kuris būtų skirtas neįgalėsim žmonėms ir jų prieigia prie paslaugų ir prekių ištikrinti. Todėl mūsų pasirinktas pavadinimas rodo požiūrio pasikeitimą. Prieinamumas reiškia visuotinę prieigą visiems žmonėms, ne tik žmonėms turintiems neįgalų, ne, negalių. Nereikia išskirti vien tik ir vyresnių žmonių, nors jų skaičius vis didėja ir jų reikšmė visuomenėje yra vis didesnė. Aš džiaugiuosi tuo, kad uh, Šiame dokumente yra paminėtas e, visuotinis e, dizainas. Tai yra savoka, kurią naudojasi informacijos technologijos bendrovės jau daug metų, užtikrinavo savo deramą veiklą. Mes turime užtikrinti, e, kad kuo daugiau paslaugų būtų prieinama ir kad jomis galėtų naudotis kuo daugiau žmonių. Bendrai aš pasisakau už funkcinį požiūrį, kuris palieka pakankamai erdvės inovacijoms ir tuo pat metu užtikrina visapusišką prieinamumą visiems. Todėl aš manau, hybridinis požiūris yra geriausias įmanomas, tačiau akivaizdu, kad reikia atsižvelgti į tam tikrus standartus. Kaip kad, pavyzdžiui, esame nustatę prieigos prie interneto direktyvai E, turime nuolat kalbėti apie interneto prieinamumą, bet ne mes, Europos parlamento nariai, turime diktuoti, kaip e, tą užtikrinti. Šis mūsų aptariamas įstatymas įsigalios tik tai po poros metų ir žinoma, mes dar nežinome, kaip greitai prie to prisitaikys technika. Technologiniai pokyčiai kartais vyksta greičiau negu mūsų teisės aktų raida, nes e, technologijos pasensa labai greitai. Uh, Todėl e, mes e, turėtumėm stengtis nepakenkti e, prieinamumo sąlygoms. Turime neatsilikti nuo technologijos raidos. Užtikrinkime, kad žmonės su negale turėtų galimybės pasinaudoti naujausiomis technologijomis. Naujovės ir prieinamumas gali uh, neatskiriamai funkcionuoti viena šalia kitos. Baigdama noriu pasakyti, kad aš e, laukiu tolesnio bendradarbiavimo su pranešėjų šią temą. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas gali būti produktyvus ir naudingas visiems piliečiams, įskaitant ir tuos, kurie turi negalę. Be abejo, aš palaikysiu ryšį su asociacijomis, kurie dirba su e, žmonėmis su negale ir žiūrėsiu, ką jos gali pasiūlyti. E. Ačiū. Toliau. Marian Haken. Ji irgi atsiuntė savo atsiprašymą, kad nedalyvauja ir nori atsiųsti savo komentarus tiesiogiai ponui Kosai, pranešėjui, nes ji nerado nei vieno kolegos, kuris galėtų ją pakeisti. Toliau pane Kuneva. Dar viena šešėlinė pranešėja atstovaujanti GUI NGL. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, συγχαίρω... Labai ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Kolegos, norėčiau padėkoti ponui Kozai ir pasveikinti jį taip pristačius dokumentą. Kartu su juo mes e, e, puoselėjame bendras mintis, skaitant ir tas, kurias jis pristatė peticijų komitete. Visi norime užtikrinti, kad žmonės su negale susilauktų deramos paslaugos, pa, pagalbos, um, gaudami tam tikrus produktus ar paslaugas ir sunkumai, su kuriais jos susidarė, neturi tapti dar gausesni. Aš kalbu ne tik apie neįgaliuosius, aš kalbu ir apie vyresnio amžiaus žmonės ar žmonės turinčius e, kitokio pobūdžio sunkumų. Taip pat e, mes sutarėme dėl techninio aprašymo, apie, kuriuos, apie kurį šiame direktyve kalbame. Taip pat norime pasirūpinti, kad prekis ir paslaugos būtų bendrai prieinamos. Tai yra nepaprastai svarbu. Šis dokumentas e, užimtumo komitetui yra labai reikšmingas. <clears throat> Labai svarbu, kad jame yra kalbama apie uh, žmonių su negale pagrindinių teisų laikymasi. Be to, taip suteikiama galimybė žmonėms dirbti kartu. Tikimės, kad e, turėdami šį pranešimą ir nuomonės galėsime sukurti kažką ženklaus, nes uh, prieinamumo neįgaliesiems uh, užtikrinimas ar palengvinimas padės sukurti darbo vietų Padės ir gamintojams, bei kuriejams, žmonėms, kurie laikosi e, produktų aprašymų, bei įmonėms, kurios e, tuos produktus pateikia vartojimui. E, Šią linkmę mes pateikėme keletą pakeitimų ir esu įsitikinusi, kad pranešėjas su mumis sutiks. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Uh... Ačiū. Iš žaliųjų frakcijos regis atstovų neturime, taigi iš karto žodis Laura Agėja iš FDD. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai Ačiū. Už pirmąjį apsikeitimą nuomonėmis, kas yra mano manimu svarbu, kuriant tinkamą pagrindą tolesnėms dėryboms. Ir manau, kad čia bendrasis interesas tikrai yra svarbesnis negu bet kur kitur nacionalinius teisės aktus reikėtų suderinti taip, kad e, tikslai būtų geriau pasiekti ir ratifikavus konvenciją atsiranda ir tam tikrų įsipareigojimų dėl prieinamumo įvairių prekių ir paslaugų neįgaliesiems. Čia yra mm, eina kalba ir apie informacinės sistemas, bankuose naudojamas sistemas, e, transporto sektorių, įvairias valdymo sistemas. Čia tikrai labai plačiai apriepia tokią direktyvą. Ir manau, kad e, nereikėtų IMKO komitete painioti šią temą atliktų darbų su tuo, ką nuveikusi yra Helga Stevens dėl um, to, kas susijęs su neįgaliųjų teisų mm, komisijos išvadomis. Čia iš tiesų reikia tinkamo atspirties taško ir be abejo privalu atsižvelgti į neįgaliųjų teisės, bet ir tuo pačiu suvokti, kad e, turime galvoti ir apie kitas asmenų grupės, pavyzdžiui, senyvo amžiaus e, piliečius ES, tokių tikrai labai daug. Nenoriu čia nieko smarkiai kritikuoti, bet visgi pagalvokime štai apie trečio straipsnio dešimtą dalį. Čia pasakyta, kad valstybės narės gali nutarti dėl prieinamumo pagal direktyvos nuostatas. Tai viena vertus reiškia, kad e, direktyva numato prieinamumą, tačiau iš kitos pusės priemonės, kuriomis tai daroma, nėra privalomos ir kurios užtikrintų, kad neįgalieji, pavyzdžiui, laisvai pasiektų, galėtų pakliūti į vairius pastatus, kad e, gaminiai gaminami atitinkamai. Mano šalyje, pavyzdžiui, prieiga prie pastatų yra tikrai neužtikrinta daugeliu atveju ir jeigu priemonės nebus privalomos, kaipgi tada. Todėl kelčiau klausimą, ar kolegos Kosa nuomonėje nereiktų atsižvelgti į tai, į tą mintį, kad pasiūlymas galėtų būti įpareigojamojo pobūdžio, kad būtų užtikrinama, jog visa, kas yra siūloma direktyvoje, iš tiesų būtų susijęs su prieinamumo užtikrinimu būtent. Ir jeigu pastatai, pavyzdžiui, neįgaliesiems yra neprieinami, tai nieko gero neparodo. Vakar mūsų šalyje buvo balsuojama dėl labai svarbių reformų, principinių reformų, kurios būtų orientuotos į visų piliečių apsaugą. Ir neturėtų būti ribojami piliečiai dėl įvairių kliūčių ar barjerų. Pavyzdžiui, kai kurie piliečiai negalėjo deramai sudalyvauti balsavime dėl to, kad negali pakliūti į pastatą. Pavyzdžiui, mokyklą, kurioje nors, kurioje organizuojamas balsavimas. Ar į kokį kitą rinkiminės apylinkės pastatą ar patalpas. Ir ponės Stevens labai teisingai pastebėjo, kad yra pripažįstama kad visuotinis prieinamumas turi būti užtikrinamas bent jau tose pastatuose, kurie dar tik statomi. Ir labai gerai, kad teisėkuros dalyje dokumento apie tai kalbama e, imko komiteto bent jau versijoje ir būtų gerai nuspręsti, kokią poziciją užima Apple komitetas tais klausimais. Dėkoju bet kuriuo atveju už nuveiktas, nuveiktą darbą. Ačiū. O toliau kalbės Žuel Mela ir tikriausiai ponas Marta jam atstovaus. Merci, madame le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Kosą atlikus tokį darbą ir ponę Stevens taip pat sveikinu. Uh, už entuzijazmą rengiant e, dokumentą neįgalumo tema. Europos komisijos pasiūlymo tikslas - pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą ir pašalinti kliūtis laisvam asmenų judėjimui bei e, palengvinti visų visuomenės narių e, dalyvavimą ir įtraukimą į rinkos veiklą. Tuo tikslu mes kalbame apie kainų suvienodinimą, e, kalbame apie e, finansavimo apribojimą e, įmonėms ir valstybės bei savivaldybių įmonėms, skaitant ir viešųjų pirkimų srityje. Deja, mums susidaro įspūdis, kad neįgalumo klausimas yra pasitelktas bendrosios rinkos labui, interesų puoselėjimui. Uh, Kalbame apie teisės aktų suderinimą ir rinkos suvienodinimą. Šiuo tikslu mes kalbame apie e, fizinę prieigą, produktų prieinamumą. Man atrodo, kad jau pasirinkti tokie terminai yra neadekvatus ir nepakankamai aiškus. Kalbame apie jungtinių tautų uh, E, neįgaliųjų konvencijos patvirtinimą. ES ji tą jau padarė pati pirma prieš valstybės narės, tai yra tam tikra prasme trojos arklys, kuris turi primesti valstybėms narėms e, bendrosios rinkos ir federalistinės ES viziją. Baigdamas aš galėčiau pateikti labai konkretų pavyzdį. Aš žinau, kad mane Šartie, aš tikiuosi, kad šanė, panė Šartie mane girdi, žmonių su negale prieinam, prieigos problema man labai aktuali nuo 16 metų rūpjūčio mėnesio. Aš pats buvau užsipultas ir aš e, netekau akies. Man buvo padaryta operacija ir e, prieš pat kalėdas dar viena mano operacija bus padaryta, kad estetiškai pusė būtų sutvarkyta. Ir aš dėl to dabar kalbu apie žmonių su negale prieinamumą 30 straipsnėje. Aš noriu, kad aš galėčiau lengviau patekti į Strasbūrą ir į Briuselį, nes dabar dėl fizinių trūkumų aš nebegaliu naudotis automobiliu, kad nuvažiuočiau į oro uostą ir įstoti. Ir kas jūsų nuomonė bus? Buvo Pirmą kartą, kai paprašiau, kad man duotų automobilis, man buvo atsisakyta dėl to, kad e, buvo pasakyta, kad aš nenusipelnau. Ir pateikiau antrą prašymą, kuris buvo svarstytas pirmininkų sueigoje. Ar nebūtų pats laikas, prieš kalbant apie visą Europą ir apie e, įvairių pobūdžių negalę, pasirūpinti tuo, kas dedasi čia, mūsų asamblėjoje. Ačiū. Gal ponė Moranšartie galėtų atsakyti, sureaguoti. Žodis jums, jeigu norite. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti poną Kozą, atlikus tokį darbą. Ir e, dėkoju ponė Stevens už indėlį. Aš skiriu labai daug reikšmės tai temai ir man ji labai rūpi. Man visuomet labai įdomu ir aš visuomet stebiu, kaip yra įgyvendinami visi teisės aktai susiję su neįgaliaisiais ir kaip tas vyksta visose valstybėse narėse. Aš pati e, gavau klausimą dėl vieno konkretaus atveju. Kadangi klausimo teikėjas mm, pateikė man klausimą, galiu jam asmeniškai atsakyti, kad aš visai neseniai buvau sukvietusi mūsų asamblėjos visus kolegas su negale ir bandžiau išsiaiškinti, kaip mes galėtume pagerinti uh, jų poreikių tenkinimas. Tengiamės atsižvelgti į kiekvieno jų ypatingas reikmes. Ir darysime viską, ką galime, kad jų gyvenimas būtų lengvesnis. O dėl šio konkretaus atveju, apie kurį buvo pateiktas klausimas, iš tiesų e, bandėme išsiaiškinti, kas įvyko. Atsakymas. E, uh, e, E, mano buvo susijęs su laikino e, ir nuolatinio neįgalumo apibrėžimu. Kiek aš žinau, mano klausimo, e, klausimo man skirto autorius galėjo kreiptis į mane asmeniškai, jo negalė yra laikina, galbūt ji taps ir nuolatinė, bet reikėtų, e, kad e, E, kvestorių suėgoje būtų taip kalbama. Aš nežinau, apie kokią pirmininkų suėgą jūs kalbate. Ar tai buvo frakcijų, ar tai komitetų pirmininkai buvo susirinkę. Bet e, aš žinau, kad jūsų klausimas bus atsakytas kvestorių, todėl aš kreipiuosi kolegą laikytis darbo tvarkos taisyklių. Ačiū. Mr. Fontulis, the floor. Pone Fontulis, žodis jums. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ir poną Kos, ir poną, ponę Stevens už nuveiktą darbą, tačiau kaip galim kalbėti apie prekių ir paslaugų prieinamumą, kai Europa nėra visiškai vieninga. 85 vaikai turintys specialiųjų poreikių Mm, Graikijoje, kaip ir mano dukra, pavyzdžiui, sarganti, turinti Dauno sindromą, negali lankyti mokyklos. Todėl, kad nėra užtikrinamas transportas į mokyklą. Ir tėvai be abejo stengiasi kiek tik įmanoma patys tai daryti, tačiau su darbu tai derinti ne visada įmanoma. tai kaip tuomet paruošti vaikus darbo rinkai vėliau, jeigu jie net negali mokyklos pasiekti. Ir iš ties parama valstybės čia yra prilygintina beveik nuliui, taigi apeliuočiau į Graikijos vyriausybę pagaliau kažką daryti, kad tokioms šeimoms, vargingai gyvenančioms šeimoms, ypatingai negalinčioms nugabenti savo vaikų į mokyklą, būtų pagelbėta. Kiekvieną kartą, kai Graikijoje yra apkarpamos kokios nors išlaidos, tai nukenčia dažniausiai kaip tik neįgalieji. O juk taip neturėtų būti. Ačiū. Dėkojame. Pone Koša, ar norėtumėte dar šitą pridurti? prieš užbaigiant nagrinėti darbo tvarkės klausimą, prieš užbaigiant diskusiją. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti kolegoms už šią labai įdomią diskusiją. Nesiknai aš sakiau, kad, kad tai yra gana sudėtingi ir techniniai klausimai ir sunku viską suprasti, nors aš turėjau pakankamai daug laiko skaitamas detaliai tekstą ir bandydamas suprasti visas šias taisyklės. Aš gavau nemažai klausimą, pabandysiu atsakyti visus. Pirmasis, ne tiek klausimas, kiek bendra analizė buvo pateikta dėl to fakto, kad mano tekste neįtraukti visi reikalavimai, kurios pateikia pilietinė visuomenė dėl galimybės patekti į pastatus, pavyzdžiui. Ne, ne veltui aš sakiau, kad yra daugiau klausimų, negu aš e, išdėšiau kol kas. Aš e, esu numatęs pokalbį su šiandienis pranešėjais, kad mes kartu galėtume juos apibriežti. Pavyzdžiui, yra klausimų, kurie neturėtų būti susijęs su pranešėjo asmenė nuomonė. Yra klausimų, kurie yra susijęs mūsų kasdieniu gyvenimu ir turėtų palengventi mūsų gyvenimą per ilgą laikotarpį. Tai yra kalba apie prekes ir paslaugą, kur, kur, kurie susiję ne su visais žmonėmis. Aš gavau tą klausimą dėl patik, galimybės patekti į pastatus ir panašiai. E, nors čia iš dalies yra ir nacionalinės kompetencijos dalykas, reikia, kad mes tai atsižvelgtume. Ir gana tvirtai parengtos mūsų komiteto nuomonės dėka kalbame apie privalomas sąlygas e, susijusių galimybę patekti į pastatus, tačiau nebus galima, pavyzdžiui, naudoti struktūrinę paramą, jeigu statant pastatą nesilaikoma šių reikalavimų. Taigi situacija dėl pastatų nėra pati blogiausia. Problema yra su jau pastatytais seniau pastatais. Antra. Dėl visuomenės senėjimo problemų, tai aš visiškai sutinku, ši direktyva e, bus aktuali daugiau ir vis daugiau ir daugiau žmonių Tačiau pagyvenę žmonės nėra nebūtinai neįgalus, tačiau vis daugiau pagyvenusių žmonių turi funkcinių sutrikimų ir e, tam tikrų funkcinių apribojimų. Todėl aš ir norėčiau laikytis tokio funkcinio požiūrio. Ir nemažai šėlių pranešėjų mane čia remia. Čia reikėtų kalbėti apie funkcijas, kurie turėtų užtikrinti paslaugos ir produktai. Ir turiu dar keletą pastabų. E, Visą tai neturėtų e, suvienodyti ligotų asmenų ir neįgalių žmonių. Tie dalykai yra skirtingi ir jurisprudencija teismo rodo, kad taip iš tikrųjų yra. Neįgalumas dėl lygos ir negalios yra du skirtingi dalykai ir požiūris turėtų būti skirtingais į šios dalykus. Ir paskutinis dalykas dėl Graikijos. Aš išgirdau čia pastebėjimų dėl biudžeto situacijos ir to, kad vaikai nebegali eiti į mokyklą. Deja, ši direktyva su šio klausimu nėra susijusi Čia kalba apie direktyvą dėl e, produktų ir paslaugų prieinamumo. Aš suprantame, kad Graikijoje sudėtinga situacija ir reikia ją spręsti, tačiau aš turėčiau pabrėžti, kad valstybės neturi teisės taupyti vaikų, neįgalių vaikų na, sąskaitą ir jų e, galimybės eiti į mokyklą nereikėtų riboti. Na ir noriu padėkoti Nasano fronto atstovui. Aš nemanau, kad mes bandome suvienodinti rinką, teikdami šį pasiūlymą. Šio teksto tikslas yra, kad visi žmonės, kiekvienas pilietis būtų traktuojami vienodai, kai kalbame apie produktų ir paslaugų prieinamumą nepriklausomai ar kalbėtume apie prancūzą, vengrą ar belgą, kuris turi negalę. Ir nereikia kalbėti apie čia kainų suvienodinimą, rinkos suvienodinimą. Tikslas čia yra suvienodinti galimybės naudotis prekiamis ir paslaugomis. Tuo pat metu Aš nemanau, kad čia tarp mūsų yra labai daug skirtumų ir mūsų nuomonių skirtumų. Sunkiausia bus rasti geriausias mūsų idėjų formuluotės, tačiau aš esu įstikinęs, kad rezultatą e, pasieksime pozityvų. Tiesą sakant, neturime daug laiko. Inko komitetas turi labai griežtą terminą ir mes taip pat turime dirbti gana greitai. Jau nuo šios savaitės jau e, organizuojame pirmąjį šešėlinių pranešėjų sustikimą ir pasistengsime kaip galima greičiau parengti tekstą, kad galėtume dėl jo balsuoti. Ačiū, ponia pirmininkė. Thank you, Mr. Kosa. Ačiū. Ačiū. Ar kas nors iš komisijos norėtų sureaguoti, prašom. Ačiū, pana pirmininkė, aš gana trumpai pabandysiu pasisakyti. Dėkuoju ponui Košai už parengtą nuomonę, kuri yra išsami. Yra įdomių elementų čia, ypač visa dalis dėl funkcinio veikimo, kurie, kuris gana skiriasi nuo mūsų pradinio pasiūlymo. Aš manau, kad čia e, reikia e, didesnės diskusijos dėl šio pasiūlymo, dėl to, kaip tą užtikrinti prieinamumą. Mums patikėme pasiūlymą, kuris man atrodė bendresnis, lankstesnis, o panas Koš iškėlė šį e, veikimo aspektą Reikėtų padiskutuoti dar, kad rastume e, naudingiausią požiūrį, tinkamiausią pramoniai taip pat. Ir aš pirmą kartą iš tikrųjų matau tikrus apmastymus ir e, šio priedo e, pasiūlymus. Man atrodo, kad, kaip sakiau, čia galėsime įdomiai padiskutuoti. Ir visgi dar galėtume papildyti keletą atsakymų į iškeltos klausimus dėl pakeitimų. Pavyzdžiui, e, pakeitimai, kurie siūlo pakeisti e, negalios apibrieštis ir panašiai, mes bandėme laikytis Junktinių tautų konvencijos e, nuostatų ir taip pat traukti ir riboto judumo asmenys šiai tą pačią apibriežtį. Mes aišku suprantame, kad tai, kas susijęs su negalių žmonių galimybės pasinaktoti e, paslaugomis ir prekiamis, apima ir riboto judumo asmenys. Mes visgi laikome, kad e, svarbu šį skirtumą atspindėti. Taip pat turime keletą bejonių dėl kai kurių elementų tekste, kurie mums atrodo mažina e, prieinamumo akto e, griežtumą. Pavyzdžiui, 13 pakeitimas dėl optimizavimo, kuris, man atrodo, mažina reikalavimus gamintojams. Na ir taip pat 39 pakeitimas leidžia. Paskaitysiu, nes yra angliškai gamintojai gali pasirinkti vykdyti prieinamų reikalavimus panaudojami trečiųjų šalių e, sprendimus ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia, kad produktai, kurie nėra prieinami, pritaikius išorės elementus, jie tampa prieinami. Na, prieinamumo aktas kalba apie pačius produktus, kurie turėtų būti prieinami. Todėl tai mums atrodo mažina reikalavimus ir menkina e, pačios, pačio pasiūlymo siekius e, ir taikymos rytį. Ir dar keli pakeitimai, kurie mums atrodo nelabai geri, 26 ir 20, 49 ir 60 pakeitimai angliškai. Numatomas panaudojimas pakeičiamas numatomų panaudojimų. Na, kalbant apie produktą, reikia galvoti apie jo, jo paskirtį telefonas paprastai yra, turi tam tikrą panaudojimo paskirtį, tai yra girdėti ir kalbėti. kalbėti. Ir jis negali būti, jis nėra kuršnebliui visiškai prieinamas. Yra visiškai neprieinamas kuršnebliui. Jeigu kalbėsime apie e, numanomą, įsivaizduojamą panaudojimą, tai yra komunikacija. Ir dabartiniai telefonai yra kur kas prieinamasi, nes juos galima panaudoti kitaip. Todėl e, prieinamumo aktas yra kaip galima bendresnis, kad būtų galima e, numatyti tą panaudojimą kaip galima plačiau. Todėl toks pakeitimas e, tą pasiūlymo, pasiūlymą susiaurina. Taigi aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šios kai kurios aspektus, tačiau aišku esame pasirengę dirbti kartu su pono Koša ir aptarti e, visus pasiūlymus, kurie galėtų būti naudingi. Ačiū. Ačiū terminas pakeitimams ir sausio 11 diena, pakeitimų svarstymas vasario 27-28 dienomis, žinomo kodėte balsuosime 22-23 kovo o balsavimas atitinkamame komitete, IMKO, yra numatytas taip pat kovo mėnesį. Dabar perėmė prie ketvirtojo klausimo. ES pazinė iniciatyva drabužių sektorija. Ir suteikiu žodį nuomonės referentai. Jane Lambert, prašom. Ačiū pirmininkė. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad kyla klausimas, ką daryti su šią nuomonę. Mes turėtume išreikšti savo nuomonę vystimosi komiteto pranešimui. Tas pranešimas kol kas dar nepateiktas, kiek žinau. Kaip žinome, jis šiek tiek atidėtas vystimosi komitete. Taip pat, kalbant apie komisijos pasiūlymą, tai nepaisant to, kas sakoma mano nuomonės ketvirtoje dalyje, galbūt tai yra biskit klaidina. Konkrečiai tokio pasiūlymo nėra, kad komisija sakytų, darysime taip ir taip, ir štai toks bus finansavimas ir taip toliau. Taigi tam tikrą prasme galime tai įvardinti kaip problemą, ar kaip tuščią puslapį, į kurį surašysime svarbiausias problemas, kurias norėtume įtraukti į bet kokį komisijos pavyzdinį pasiūlymą. Šio pasiūlymo, šio e, klausimo fone yra Rana Plaza tragedija, mirtis. E, Tos e, fabrikuose Bangladeše. Parlamentas yra parengęs ir savo rezoliucijas, žvelgiant į tolesnius veiksmus dėl tos strategijos, taip pat parengtas pono Šusterio nuomonė prekybos komitete. Tai yra įvairių elementų, kuriais galima pasiremti. Na ir po tos tragedijos Europos Sąjunga ėmėsi e, e, veiksmų paremti sutarimą su TDO ir su Bangladešo vyriausybė, atsižvelgiant, analizuoti, bandant analizuoti priešgaisrinę saugą, elektros e, tiekimo saugą. Ir Kanada taip pat prisijungia prie tvarumo kompakto o tai yra ilgesnio laiko tarp iniciatyva siekiant pagerinti darbo sąlygas, ypač drabužių sektoriai ir ypač Bangladeše. Ir ponia Jungerijus, šio komiteto vicepirmininkė ir aš pati, nes neilankėmės Bangladeše startinės prekybos komitete, žvelgdami, kaip, kas vyksta drabužių sektorėje šiuo metu. Ir yra tam tikrų pagerinimų, pastatų saugumo srityje, bet tai yra ir naujų klausimų, kurie keliami. Pati komisija savo pavyzdinėje iniciatyvoje, kurią nori pateikti, surengė e, konferenciją Bruselėje šiemet, kur dalyvavo daug svarbių dalyvių. Ataskaita apie konferenciją yra komisijos tinklalapyje. Na ir taip pat reikia vertinti ir ekspertų tyrimus, kurie vertina Bangladešą, drabužių sektorių apskritai. Drabužių sektorius e, įdarbina daug, ypač moterų, įvairiose šalise, ypač Pietryčio Azijoje. Regioną aš pažįstu pakankamai gerai. Taip pat ir kitose regionuose, taip pat ir kai kuriuose ES dalių. Ir pokyčių sektoriuje yra nemažai. Komisija, teikdama šią iniciatyvą, galvoja, kad reikia, apie tai, kad reikia geriau bendradauti, koordinuoti, palaikyti dialogą su interesuotomis šalimis, komunikuoti apie sėkmingas iniciatyvas, e, didinti informatumą tarp vartotojų, taip pat panaudoti ES pritinę veiklą ir vertę ir stimuliuoti visus, visus interesuotas pusės, remti besivystančias šalis, skatinti atsakingą valdymą, skaidrumą, E, bendrovų darbe ir stiprinti pasaulinę valdyseną. Taigi, rengdami šio komiteto nuomonę mes daugiausia dėmesio skiriame, kiek tai svarbu darbuotojams, o nebūtinai visam sektoriui. Ir panaudojame kai kurios aspektus iš komisijos konferencijos rezultatų ir kitomis informacija iš kitų suinteresuotų pusių. Tekimo graidinėje vienas dalykų, kuris yra svarbus, yra skaidrumas ir kokybė. Kad tai, ką perki, nebuvo pagaminta pažeidžiant žmogaus teisės, kad mokama sąžininką kainą gamintojai, o darbuotojai gauna sąžininką atlyginimą ir tai, ką dėvi, nėra išnaudojimo rezultatas. Aišku, saugumo ir saugos klausimai yra labai svarbus, darbuotojų pajamos taip pat. E, klausimas kyla taip pat dėl e, prosangų teisų, nes ne vienoje šalyje jos yra paminamos ir įvairiais būdais. Pavyzdžiui, tam tikros eksporto perdirbimo zonos susiduria su problemomis. Taigi, klausimas dėl profsąjungų teisų, socialinių partnerių susitarimai, saugumas, sauga ir sveikata, darbuotojų pajamos, lyčių klausimai ir tai. Moteris, kadangi yra dažniausiai e, dirbanti darbo grupė šiame sektorėje, kad neliktų moteris visą gyvenimą vien tik tai dirbtuvės darbuotojas, bet kad galėtų ir tapti vadovėmis ir savininkėmis, kad žmonės jaustų galimybę progresuoti. Tai yra svarbiausia, ko gero, nuomonės aspektai. Ir išvada, kurią galima padaryti, tai kad savanoriškos iniciatyvos nėra pakankamos, kad būtų sprendžiamos problemos šiose srityse. Todėl reikėtų galvoti apie tai, kaip panaudojame uh, įvairias iniciatyvas, kurios egzistuoja, kad požiūris būtų nuoseklus ir kad Europos Sąjunga pati kas paaiškėjo ir iš pasakymų per komisijos konferenciją, Europos Sąjunga tikrai gali apjungti įvairių nacionalinių ir tarptautinių iniciatyvų, kad e, pakeltų standartizavimo lygį šioje srityje, kad nebūtų įvairiausių standartų, bet aiškus vienodi standartai, kuriuos būtų galima lengvai suprasti ir jų laikytis, gaminant drabužius, nejaučiant, kad jie buvo pagaminti išnaudojant šios sektoriaus darbuotojus. Taigi, tokie dalykai galbūt nėra viskas pakankamai tikslu, kaip norėtume, tačiau kadangi Neturime konkretaus dar pasiūlymo. E, tai trump, sunku, ką nors e, pakeisti. Pakeisti tai, ko dar, kas dar neegzistuoja. Ačiū, ponė Lambert. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. EPP, ponė Sven Šulce. Ja, Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatterin, ich möchte erstmal. Ačiū, ponė pirmininkė, pranešėjai. Norėčiau pirmiausia padėkoti už patiktą projektą. Ir manau, visi sutarėm ir Europos parlamente, kad norėtųsi jau ir gamybos etape užtik... Gamybos etapą turint omeny užtikrinti, kad gaminiai tekstilės mus pasieks tokie, kurie buvo pagaminti, pasiūti laikantis atitinkamų reikalavimų, bet suprantame ir tai, kad e, kaina vaidina čia gan lemiamą vaidmenį ir daugelis vartotojų tiesiog nepasirengia didesnės kainos mokėti ir tai, ko gero, sudaro problemos esmę. Taip pat supraskime ir tai, kad e, drabužiai e, daugiausiai yra siuvami ne Europos Sąjungoje, o kitose visai šalyse. Tai kaip tuomet užtikrinti, kad ir tai tuomet ir kyla klausimas, ar ES įmonės reikėtų kaip nors labiau įpareigoti, paisyti tam tikrų standartų, tai ar dabar mm, imamės teisės akto e, bendroje rinkoje galiojančio, ar vis dėlto imtume kitą variantą, už kurį būčiau ir aš, tai būtų laisvanoriškų pagrindų priseimami įsipareigojimai, e, kurie lemtų kaip tik, kad tekstilės gaminiai atitiktų mūsų taip trokštamus reikalavimus šioje srityje. Čia porą kritiško pobūdžio pastabų turiu dėl aštuntos. Aštunto punkto pirmiausia, čia pranešėja ragina es bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, su, su suinteresuotosiamis šalimis tam, kad būtų sukurtas teisingas ir stabilus kainų apskaičiavimo mechanizmas. Nežinau, kaip tai įsivaizduoja pranešėja, bet kartelių teisės požiūriu čia galėtų kilti keblumų, man atrodo, kad būtų kišamasi tiesiog į, į kainodarą, į paklausos ir pasiūlos aspektus. O aš jau, kaip sakiau, būčiau už laisvanoriškų pagrindų sudaromus e, susitarimus ar um, asociacijas e, atitinkamai gaminančias. O kitas dalykas, kurį norėjau sukritikuoti ar bent atsainiau vertinti, tai E, dėl vertės sukūrimo e, grandies, e, nežinau, ar tikrai reikia teisės akto šiai sričiai, ar neužtenka ir įmonių įsipareigojimų. Tai, tai tiek iš EPP pusės būtų pastabų dėl šios nuomonės projekto. Ačiū, ponė Šulce. Toliau ponas Sedžio Gutieris, kuris yra SD frakcijos šešėlinis pranešėjas, negalėjo atvykti į posėdį, bet pateikė man tekstą, kurį perskaitysiu. Noriu pasveikinti ponę Lambert už nuomonės projekto tekstą. Teigia, kad SRD frakcijai tai yra irgi svarbus aspektai. Frakcija norėtų dar štai ką matyti jame ES darbužių iniciatyva turėtų apimti ir veiksmus, kurie apriepia toliau negu vien tik veiksmingas e, valdymas gamybos proceso, įskaitant e, darbo e, inspek veiklos inspektavimą ar darbo organizavimą, inspektavimą ir tikrinimą, ar atitinkamai laikomasi TDO konvencijų dėl minimalaus atlyginimo taip pat turėtų atsispindėti frazė atitinkančio tada reikalavimus ir ponas Gutierės sako, kad e, džiugu matyti, jog yra minimos TDO konvencijos ir kad turėtų būti ypatingai 181 konvencija čia minima tame kontekste dėl to, kas susijęs su inspektavimo ir piknaudžiavimo atveju aptikimu. Toliau dar dėl vaikų darbo ir atitinkamos konvencijos reikia pasakyti, kad Indijoje, pavyzdžiui, tai yra tikrai didžiulė opi problema. Ir konvencija numeris 138. E, dėl to turėtų būti irgi e, svarbi šiam kontekste dėl minimalaus amžiaus priimant į darbą. Lyčių lygybės aspektas taip pat turėtų būti užtikrinamas, kaip ir numatoma 100 ir 111 TDO konvencijose. Dar norima pabrėžti, kad veiksmai pagal šią iniciatyvą turėtų skatinti ir socialinius mainus įvairiais lygmenimis ir taip pat reikia turėti omenyje ir tinkamą procesų valdymą įmonėse, kad vykdant verslą būtų laikomasi tam tikrų principų susijusių ir su žmogaus teisų gynimu, EBPO gairės, gairių turėtų būti paisoma. Pasaulio, pasauliniu mastu priimtų Ir nepamiršti reikėtų ir vartotojų samoningumo didinimo, ką paminėjo taip pat ir ponė pranešėja. O laiškas užbaigiamas padėka. Džin dar kartą reiškiama už nuveiktą darbą. Tikima, kad tai bus geras pagrindas kompromisą sudaryti. Kitas šešėlinis, šešėlin, kita šešėlinė pranešėja turėtų turėjo būti Jana Žitnenska iš AKR, bet jos čia nėra, iš ALDE, iš QNGL irgi frakcijų nėra, nieko iš FDD niekas neatvyko, bet yra ponas Marta iš JNF. Merci. Ačiū. Pone pirmininkė, aš suprantu, ką ponė Lambert turi galvoje, kai sako, kad jie buvo sunku parengti nuomonės projektą. Iš tiesų nėra paprasta. Tai išplaukia iš e, to fakto, kad ES pagaliau atsimerkia ir mato katastrofą. ES e, drabužių siuvimo sektoriuje susiduria su rimtomis problemomis. Ir jos jau seniai egzistuoja, tačiau mes e, nežinome, kokios jos priežastys, sakome taip. Bet iš tiesų, tai priežastys yra toks, kad yra uh, vyksta globalizacijos procesas. ES yra pasirašyti daugybę tarptautinių sutarčių. Ir pati ES, jeigu ji ir toliau bus akla ir neieškos sprendimų, ir nematys, kokia yra reali padėtis e, Europoje ir kitose pasaulio dalyse, tai niekas nepasikeis. Europoje darbo standartai yra labai aukšti. E, man atrodo, kad paprastas bendradarbiavimo ir pasikeitimo gera e, praktika forumas leistų pakeisti Europos politiką ir e, galėtume atsižvelgti į parlamentų siūlomus teisės aktus. Todėl mes poniai Lambert nusintėme keletą pasiūlymų pakeitimams. Pirmiausia, turėtumėm reikalauti, kad Europos komisija pateiktų uh, savo iniciatyvų, iniciatyvą vykdytų tyrimų rezultatus Europos parlamentui laiškė numatytais terminais. Kitas dalykas, stebint globalizacijos procesus, e, matome, kad e, darbo e, procesai yra perkelti į prastų standartų rinkas ir e, tai sukūrė milžinišką nedarbą ir drabužių siuvimo sektoriaus katastrofą Europoje. Trečias dalykas, mes turėtumėm kalbėti apie nacionalinių e, taisyklių įvedimą viešuose konkursuose. Tai jau būtų labai geras žingsnis į priekį. Be to galėtumėm aiškiau ženklinti produktų kilmę. E, vartotojai turėtų būti raginami rinktis produkto kokybę ir gamybos sąlygų kokybę. Negalime paprasčiausiai e, apsiriboti tik tai kainą. Vartotojai turi e, vadovautis įvairiais kriterijais. Be to, jie turi atsisakyti visų ES lygmens teisės aktų šioje srityje. Galėčiau dar daugiau kalbėti. Manau, kad reikia e, labai kritiškai vertinti situaciją. Neužtenka to, ką darome čia. Mes čia kalbame apie dviveidišką iniciatyvą ji turėtų tarsi atverti europiečių vartotojų sąžinę. Betgi rašomas tekstas, kuris mes puikiai žinome, niekam nepasitarnaus. Mes teikiame rekomendacijas ir tarsi geriau dėl to jaučiamės. Kalbam apie rojų sukūrimą, nors 600 milijonai žmonių miršta Bangladeše. Mes visi puikiai žinom, kad kinai ir indai toliau masiškai uh, dirba e, gamyklose baisiomis sąlygomis. O mes toliau savo politiką remiame tokią praktiką, kuri yra absoliučiai netoleruotina. Baigsiu labai paprastu sakiniu. Mes pagaliau suvokiame, kad globalizacija e, reiškia gamybą vergiškomis sąlygomis vergų produktai yra gaminami į Europą ir parduodami mūsų bedarbiams. Tokia yra mūsų politikos išdava. Pone Lambert, aš linkiu Jums geriausios kloties, bet apgailestauju, nes Jūs tikriausiai susidurėte su e, absoliučiai neveiksmingų procesų. Ačiū. Okay. Puiku. O dabar suteiksiu žodį ponui Karonen, kuris atstovauja komisijai. Prašom žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija jau šiame komitete aiškiai rodo, kad šis rytis yra labai sudėtinga. Noriu tik pasakyti, kad Europa ne dabar atsibunda. Jau labai daug darbo padaryta. Nors taip, tiesa, mes vis dar stengiamės e, patobulinti vadinamąją drabužį iniciatyvą, kaip čia įvardinta. Tačiau turiu pasakyti, kad vakumo nėra, mes dirbame. Aš pats esu iš e, vystomosios politikos ryties, kolegos iš skirtingų komisijos direktoratų turbūt tą patį pakartotų. Noriu patikinti, kad taip, e, mums tenka didelė atsakomybė už padėties gerinimą šiame sektorije. Ką mes darome dabar? Ir aš čia kalbu apie DEFCO generalinį direktoratą. Remiame valstybės per plėtros finansavimą, vystomą finansavimą. Aš manau, kad mes galėsime pademonstruoti, kiek daug yra nuveikta, pateikdami porą pavyzdžių. Šiais metais paremiami vadinamąjį nulinį fondą, kuriame yra sutelktas dėmesys į darbuotojų uh, E, saugą ir sveikatą darbo vietoje. Ir didžiojo septyneto valstybės tam procesui skiria daug dėmesio. Tai vienas iš stambiausių projektų, kuris yra akcentuojamas šiais metais ir kitais metais. Jo pagrindinės tikslas yra skatinti atsakingą, atsakingos vertės sukūrimą uh, E, šiame sektorėje, kuriame dirba daugiau negu 20 milijonų žmonių. Dar vienas dalykas, turime pasakyti, kad daugiau negu 95 procentai projektai jau yra sukurti, kurie leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms Azijoje dirbti e, ekologiškiau ir užtikrinti geresnės gamybos sąlygas. E, vis tik turiu patvirtinti, kad turime gerinti viešosios administracijos gebėjimus E, tam turime skirti daugiau dėmesio, tai yra mūsų vystomosios politikos dėmesio centre. Pereinant prie platesnės iniciatyvos. Žinoma, norėtumėm ir toliau tęsti šį svarbų darbą, teikdami finansinę paramą gamybos valstybėms, tačiau norėtumėm taip pat skatinti ir propaguoti geriausios praktikos pavyzdžius. Ir mūsų mūsųose pasitvirtinusius metodus turėtumėm propaguoti kitose pasaulio dalise. Žinome, kad pasaulyje e, standartai labai skiriasi ir dabar mes galbūt turime galimybę juos palyginti ir pažiūrėti, kaip mes galime sukurti kažką vienodo Europoje, tačiau darbas jokių būdų nėra paprastas. Nenoriu to sakyti tik dėl to, kad pramoninkai patys kelia labai daug iniciatyvų. Ir galiausiai žinia, esmė visako yra vartotojų elgesys grandinės pabaigoje. Ar vartotojai ir toliau norės pirkti pigius produktus pagamintus abejotinomis sąlygomis? Be abejo, šioje srityje darbo turi būti nuveikta labai daug. Taigi aš atsižvelgiu į šios diskusijos mintis ir, kaip jau sakiau, mes ketiname atsižvelgti į šią visos Europos mastų iniciatyvą ir pažiūrėsime, kokia ji bus. Thank you. Uh, Madam Lambert, would you like to... Ačiū, ponė Lambert. Ar norėtumėt sureaguoti, apibendrinti diskusiją? Prašom. Labai ačiū. Ir ačiū už komentarus. Žvelgdami į turimus dokumentus ir į mano atsakomybės rytį, turime pripažinti, kad dalis mūsų tekstilės pramonės yra iškelta už ES ribų. Pasikalbėkit su Prokratijos profsąjungininkais, jie jums tai patvirtins. Darbo standartai ir atlyginimai turbūt irgi e, netokie, kad mes patys save galėtumėm pasveikinti, ką nors pasiekus. Ir e, tai yra problema ir pačioje ES, kuriuose valstybėse narėse. Taigi turime atkreipti dėmesį į savo pačių savo pačių kasdienėme darbe, ypač mūsų komitete. Viena iš galimybių mums kažką pakeisti, ir jie jau naudojamės Bangladeše, Pakistane, Kambodžoje, yra dirbti šiek tiek greičiau ir atsižvelgti į mūsų pačių kai kurių valstybių istoriją, žinant, kas yra padaryta tose valstybėse. E, Yra daug kitų aspektų - viešųjų konkursų naudojimas ES pačios funkcionavimas, kurie nusiperno dėmesio, uh, transportavimo sistemos taip pat uh, reikalauja kitokios politikos, pažiūrėkime, kas vyksta Londone. Tai yra vienas iš dalykų, kuriuos visų valstybių narių pavienės institucijos gali padaryti. Taip pat e, pavieniai pirkėjai gali daug ką nuveikti, tačiau turim galvoti apie visą verties grandinę. E, čia turėtume būti labai atsargus dėl vieno aspekto. Visi puikiai žinome, e, kaip yra su produktais, kurie yra labai pigus. Bet galbūt reikėtų taip pat važiuoti į produktus, kurie kainuoja gana daug, bet jie yra pagaminti žmonių gaunančių labai mažus atlyginimus. Taigi reikia pažvelgti į tą pelno maržą. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į bendrasias tendencijas e, gatavų drabužių sektoriuje. Pastaraisiais metais kainos krenta. Pažiūrėkite, kiek e, džinsų dabar yra pagaminta iš pigių medžiagų. Tai pamatytumėt, kad vidutinė kaina gal 50 procentų numažėjo, tačiau kokybė turbūt nebėra tokia, kokia buvo prieš 10 metų. E, yra daug produktų, apie kuriuos panašiai galėtumėm pasakyti. Taigi mes turime galvoti apie kainodaros pusę. Tai yra rimta problema. E, pagalvokime, kaip šią problemą spręsti. Ar mes galvojame apie mokamą procentą darbuotojams. E, Ta klausimą galima išanalizuoti komisijoje, apie tai jau yra kalbėtasi specialioje konferencijos šiais metais. Ir aš manau, kad mes galėsime sugrįžti prie šio konkretaus klausimo, apie kurį kalbėjo ponas Šulcė šiek tiek vėliau, šiek tiek anksčiau. Visuomet šiame komitete iškyla klausimų, kai pradedame galvoti apie privalomumą ir laisvanoriškumą. Apie tai komitete daug kartų galime dar diskutuoti, ypač šešėlinių pranešėjų posėdėje, manau, tai bus padaryta gana greitai kitų metų pačioje pradžioje. Žinoma, galime daugiau pasinaudoti alijansais, kurie jau egzistuoja. Turime galvoti apie standartų e, įgyvendinimą per juos, tai yra labai svarbu. Ir dar, jeigu jūs kalbame apie, pavyzdžiui, drabužių gamintojus Bangladeše, išgirsime, kad viena iš rimčiausių jų problemų yra ta, kad net tos pačios įmonės skirtingose dalise saugos standartai skiriasi, reikalavimai saugos standartams skiriasi. Ir uh, kai organizuomas inspekcijos turime į tai atsižvelgti. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos be abejo čia atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį. Iš dalies e, tai yra susiję su e, GSP plus režimu. Taip pat turime galvoti apie e, mūsų projektą Viskas išskyrus ginklus. Pritariu komentarams apie tam tikrų nuorodų sugriežtinimą. E, visa tai bus atsižvelgta bendrai. Kai kalbame apie priekybos politikos kryptis, manau, kad e, apie tai bus kalbama priekybos komiteto rengiamoje nuomonėje, tačiau turime pripažinti, kad tekstilės pramonė niekad nebuvo vienos valstybės nacionalinė pramonė. Tai yra ta šaka, kuri apima keletą valstybių vien dėl e, žaliavų poreikio, pavyzdžiui, ar pačių produktų pardavimo poreikio. E, taigi žiūrėkim, kokia yra reali padėtis. Pažangos jau dabar yra pasiekta, aišku, jos netiek, kiek reikėtų, bet svarbiausia turime akcentuoti e, gamybos standartų gerinimą. Mes stebuklingo sprendimo nerasime, bet aš manau, kad galėsime prisidėti prie šio proceso pagerinimo. Tie, kurie sako, kad mūsų darbas yra niekom, nieko nevertas, galbūt galėtų e, dirbti kažką kito, bet mes buvom Bangladeše prieš keletą savaičių ir aiškiai matėme, kad padėtis yra geresnė negu prieš porą trejato metų, nors aišku, ji dar netobula. E, dar e, tokią reklamą norėčiau padaryti tiems, kam ši tema labai rūpi. Pietričių delega, Azijos delegacija ketvirtadienį antrą valandą susitiks. Mes e, ten susitiksime su tarptautinės darbo organizacijos atstovais apie, ir kalbėsime apie tekstilės pramonę daugelį šalių. Aš tikiuosi, kad e, šio dokumento atveju kolegos pateiks nemažai pakeitimų ir taip mes galėsime parengti tvirtą atsakingą nuomonę. Ačiū. Uh... Ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas gruodžio 8 diena, 12 valanda užimtumo komitete tvirtinsime sausio 25-26 dienomis kitais metais. Balsavimas pagrindinėme komitete, dėvė komitete, turėtų būti 17 metų kovo 20-21 dienomis, bet tai dar nepatvirtinta, o plenarinėme posėdėje e, balandžio antroje pusėje. Labai ačiū ir dabar periname prie penktojo darbo tvarkės klausimo franšizių funkcionavimas mažmeninės priekybos sektoriuje. Žodis pranešėjai ponui Martan, žodis jums. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė kalbėti E, salėje esant keturiems ar trims parlamento nariams, gal įskaitant jūs penkiems. Įdomu, ar visą tai turi prasmės, tiesą sakant. Na, kaip ten bebūtų, pristatysiu šią nuomonę dėl franšizės. Nesu ekspertas, tačiau turiu tam tikrų žinių, nes profesinėme gyvenime. Buvau įmonės vadovas, e, kur pardavinėjome detalės ir turėjome tris partnerius dirbančius franšizės būdu. Vienas šių vadinasi Ledel. E, gamintojai, kurie gamino prancūziškus batus. Ir jie labai greitai bankrutavo. Tai čia tas pats kaip tekstilės pramonė, taip ir batų pramonė. Aš labai greitai, nes mūsų yra tik 4 ir 5, primenu, kad e, franšizė yra galimybė sukurti savo verslą ir kurti darbo vietas. Aš skaičiau iniciatyvos pranešimą, kurį parengė Imko komitetas, kuris e, nerimavo dėl didelių franšizės įmonių. Aš noriu priminti, kad franšizės metodas reiškia, kad šimtų procentų yra dirb, dirbančiųjų sąskaita kuriuos e, tie franšizės kurie išnaudoja. Tai leidžia e, visos e, išlaidos atitenka įmonėms, na, skiriasi taisyklės valstybės narėse ir taip pat aš raginu komisiją valstybės narės imtis priemonių, kad apsaugotų e, franšizės įmonės ir darbuotojus, kad jų verslas e, liktų gyvybingas. Aišku, kad e, franšizės turi būti kuriamas rinkos kainomis, kad franšizės pardavėjai priimtų atgal neišparduotas prekes E, kad franšizės pardavėjai turėjo užtikrinti, kad e, e, produktai būtų parduodami pakankamai didelės, didelėse zonose, kad sąlygos būtų, keis, keisti sąlygas būtų draudžiama be konsultacijų su franšizės steigėjų, franšizės operatoriumi Ir taip pat operatoriai turi turėti galimybę nutraukti kontratus, nacionalinės taisyklės turi būti suderintos tarp visų valstybių narių. Ir galiausiai e, atstovavimas organizacijose, e, franšizų atstovavimas turi būti sustiprintas. Taigi tiek. Ir aš esu pasirengęs dirbti su šiandienas pranešėjas E, daugiausia su poniu Kaza, ponios Steinruk iš socialdemokratų, kad e, parengtume nuomonės projektą, kuriam pritartų visi. Aš čia nieko revoliucingo nesiūlau, tačiau e, turint galvoje, kas vyko pas, paskutinį kartą su dr. Melan, aš tikiuosi, kad tai bus galiausiai na, demokratijos išraiška kažkokia. Ačiū. Uh, thank you, Mr. Martin. Ačiū, ponė Marta. Kadangi salėje šešėlinių pranešėjų nėra ir, kaip suprantu, tik didžiausios frakcijos, PP e ir socialistai ir demokratai, kurie pranešė, kad paskirs pranešėjus šią temą. Dabar galiu turbūt suteikti žodį komisijos Grau direktorato teisininkiai, poniai Friringsen. Ar jį čia yra? Ar galite pristatyti komisijos poziciją? Prašom. Ačiū. Mes ką tik gavome šį tekstą prieš porą dienų. Mes e, pastudijuosime, kadangi neturime jokios rezoliucijos projekto, tai neturime ir jokių pozicijos dėl jūsų pasiūlymų. Kol kas mes atsižvelgėme į jūsų nuomonę. Ir taip pat norime pakartoti tai, ką esame minėję IMKO komitete, kad kad komisija imtis e, veiksmų šioje srityje reikėtų e, pademonstruoti visų pirma, kad tai yra tarpvalstybinis klausimas ir kad tai yra vidaus rinkos klausimas, nes kol kas tai, ką mes matoma, tai, e, tai yra išdėstatos jūsų problemos, tai yra daugiausiai vidinės valstybių narių problemos. Mums reikia įrodymų, kad tai yra vidaus rinkos problema, kad galėtume savo poziciją pristatyti. Ačiū. Grafikas štai toks. Terminas pakeitimams gruodžio 13 diena, vidurdienis, tvirtinamas užimtumo komitete vasario 28 diena, balsavimas pagrindinėme komitete, tai yra IMKO, balandžio 24-25 Na ir tvirtinimas plenarinės sesijos metu dar turi būti patvirtintas. Datos kol kas nėra. Ačiū, ponia Marta. Dabar perina prie kito darbo tarkas klausimo. A, tai yra šeštasis klausimas Graikijos darbo rinkos reformos. Šį klausimą aptarėme keletą kartų jau. tuo metu, kai buvome paliesti labiausiai krizės. Dabar tarsi esame prie jos pripratę ir per daug dažnai apie tai nebekalbame. Kaip tada, kai viskas prasidėjo. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Pedro Martins, kuris yra ekspertų grupės peržiūrinčios e, Graikijos darbo rinkos reformas narys. Jūs esate iš verslo valdymo mokyklos Londono universiteto. Jūs esate taikmosios ekonomikos profesorius ir jūs tikrai dalyvavote pasiūlymų renginė krizės metu ir mes esame pasirengę išklausyti jūsų, kaip jūs vertinate Graikijos darbo rinkos reformas šiandien. Iš Graikijos kolegų nieko nėra salėje. Vienas yra. Mm, kaip matote, jie tikrai labai aktyvus. Mums visiems rūpi situacija Graikijoje ir dabar mm, Galbūt jūs galėsite pateikti mums, suteikti kažkokių vilčių. Labai ačiū už kvietimą atvykti į užimtumo komitetą ir pristatyti mūsų ekspertų grupės darbo rezultatus dėl darbo rinkos reformų Graikijoje. Kaip sakėte, aš esu šios ekspertų grupės narys. Grupės susirinko keletą kartų šiemet ir parengė rekomendacijas dėl tolesnių potencialių korekcijų Graikijos darbo rinkos institucijų sąrangoje. Aišku, mes nuogastavome taip pat kaip ir kiti dėl iššūkių Graikijos ekonomikai, ypač Graikijos darbo rinkai. Darbo grupės nariai įsipareigojo pateikti rekomendacijas, kurios būtų naudingos, e, žvelgiant į ateitį. Aš pateikiau strumpintą rekomendacijų versiją komiteto nariams. Ir trumpai norėčiau apžvelgti e, kai kurios svarbiausius rezultatus. Įsivaizduoju, kad bus ir tolesnių klausimų ir e, diskusijai tolesnai. Pradžiai norėčiau priminti komiteto nariams, kad e, ši grupė buvo sukurta pagal tarpusavio supratimo memorandumą, kuris pasirašytas 15 metų rūpiučio mėnesį. Ir ten buvo konkretiai nuostata dėl konsultacijų proceso, įtraukiant nepriklausomus ekspertus. Iš viso aštuoni ekspertai profesoriai iš įvairių Europos universitetų, kurie yra ekspertai ir darbo teisės srityje, darbo ekonomikos srityje ir panašiose srityse. Grupė susirinko keletą kartų, iš viso keturis kartus, dažniausiai Atenose. Grupė rėmė Europos komisiją ir Graikijos vyriausybę grupė turėjo progus susitikti su suinteresuotomis pusėmis iš Graikijos darbo rinkos institucijų, profsąjungomis, darbdavių asociacijomis, e, užimtumo tarnybomis, tarpininkais. Ir taip pat konsultavomės su įvairiais ekspertais Graikijoje dėl tų iššūkių ir potencialiai reikalingų reformų, kad būtų padintas užimtumas šalyje. Tai aišku yra sudėtingas klausimas, sudėtinga tema, nes yra įvairių nuomonių, įvairių perspektyvų. Tačiau mm, su pasitenkinimu galiu pastebėti, kad nepaisant nuomonių skirtimų buvo sričių, kuriuose e, grupės nariai sutarė. Buvo sričių, e, kur nuomonės buvo daugiau polarizuotas, požiūriai e, skirtingi. Ir čia konsensuso pasiekti nepavyko. Taip pat norėčiau paminėti, kad jeigu kalbėsime apie memorandumo nustatytą tikslą, tai konkrečiai daugiausia dėmesio buvo skiriama kolektyvinėms daryboms, kolektyviniam atleidimui ir e, sektorinių veiksmų ir čia daugiausia buvo siekiama ekspertų grupės rekomendacijų, kai kurios kitos rytis taip pat buvo manomos esančios svarbios, ypač e, kai kalbam apie minimalų atlyginimą ir e, užimo tarnybų e, vaidmenį. Dėl rekomendacijų, tai pristatysios tokia tvarka, kokia jos rašytos išsintinėkime dokumente, kolektyvinių veiksmų, veiksmų prasme. Tai mūsų grupė aptarė šį klausimą kalbėdama apie potencialų specialią e, būtinybę pakoreguoti streikų taisyklės. Aišku, tai yra e, jautrus klausimas mūsų nuomonė, remiantis mūsų patirtimi įvairiose ES šalise. O vienas iš grupės tikslų buvo pasiremti galbūt ir geriausią praktiką ES, kad būtų galima patarti, kaip plėtoti institucijas Greikijoje. Tai čia grupė pasiekė sutarimą dėl to, kad mūsų nuomonė nėra būtinybės koreguoti e, streikus, streikus reglamentuojančios nuostatas. Klausimas, kur buvo įrašytas antroje rekomendacija, tai yra lokautų klausimas. Grupė atrodo, kad šiam klausimui nereikia jokių korekcijų žvelgiant iš geriausios praktikos perspektyvos ES. Antras klausimas, kuris susilaukė nemažai mūsų grupės narių dėmesio - kolektyviniai atleidimai. Aišku, kad šis klausimas yra vėlgi jautrus, nes e, nuostatos dėl kolektyvinio atleidimo gali paveikti užimtumo lygį labai smarkiai. Mes pastebėjome, kad ribojanti praktika ir ribojančios taisyklės kurios šiuo metu egzistuoja Graikijoje, ypač kalbant apie e, reikalavimą gauti administracinį leidimą iš užimtumo ministerijos, kad būtų įvykdytas kolektyvinis atleidimas. Ir tai rodo santykinai mažą tokių e, įvykių skaičių. tačiau egzistuoja kitokių korekcinių veiksmų, kurie gali būti žalingesni užimtumo prasme. Na ir nors buvo tam tikrų nuomonių skirtumų, apskritai buvo sutarta, kad tam tikra korekcija panaikinant kai kurios administracinius reikalavimus reikėtų. Tačiau kai kurie mm, grupės nariai taip pat išsakė nuomonę, kad šis Klausimas šiuo metu yra analizuojamas teisingumo teisme, nepaisant generalinio advokato preliminarios nuomonės. Manoma, kad reikėtų palaukti, kol teisingumo teismas išsakys savo nuomonę šiuo konkrečiu klausimu. Toliau, ketvirtoji rekomendacija Tai yra trumpalaikio darbo svarba. Grupė mano, kad reikia didesnio lankstumo, panaudojant trumpalaikio darbo schemas, tam, kad firmas galėtų susidoroti su kritiniais laikotarpiais, kad nereikėtų visų darbuotojų atleisti, visiškai atleisti darbuotojų, jeigu jos galėtų uh, atleisti dalį darbuotojų laikinai, panaudojant trumpalaikio darbo schemą, tai galėtų naudinga e, atgavinant užimtumą kriziai pasibaigus. Tačiau tam reikėtų didesnių investicijų iš vyriausybės pusės būtent teikiant nedarbo pašalpas per laikotarpį, kuomet darbuotojas e, dirbtų pagal tokią sistemą. Toliau, vienas, vienas svarbiausių temų, tai yra kolektyvinės darybos ir minimalūs atlyginimai. Buvo tam tikras nesutarimas tarp grupės narių, ypač kalbant apie tai, kas būtų svarbiausia šalis atsakinga už minimalaus atlyginimo nustatymą. Aišku, šis procesas kito korekcinių laikotarpių. Kai kurie grupės nariai mane, kad, kad e, vyriausybė turėtų prisimti visišką atsakomybę šioje klausimu. Kiti grupės nariai mane, kad socialiniai partneriai turėtų čia dalyvauti, darbdavių e, konfederacijos, profsąjungos turėtų spręsti dėl minimalaus atlyginimo lygmens. Ši sistema veikė Graikijoje iki 2011 metų, ji buvo smarkiai keista. Ir rekomendacija yra, kad reikėtų tokio proceso, kad minimalų atlyginimą atlygi, e, nustatytų vyriausybė pasikonsultavusi su nepriklausomomis institucijomis. Susijusi diskusijų sritis taip pat, e, dėl kurios nebuvo pasiekta sustarimo tarp grupės narių, tai yra minimalus atlyginimo panaudojimo vaidmuo. Kai kurie grupės nariai mane, kad dabartinė sistema, kuri nustato ribas dėl taikymo minimalaus atlyginimo priklausomai nuo darbuotojo amžiaus, turėtų būti išlaikyta. Kiti grupės nariai mane, kad dabartinę sistemą, kuomet jaunesniems darbuotojams taikomas mažesnis minimalus atlyginimas turėtų būti panaikinta. Na ir pagaliau norėčiau perėti prie kolektyvinių darybų srities. E, šią temą buvo pateiktos e, įvairios rekomendacijos, dėl kurių grupė sutarė visiškai, dėl kitų ne visiškai. Vienas rytis, kuri susilaukė konsensuso, buvo dėl išplėtimo praktikos, kuomet kolektyvinis sustarimas gali būti išplėstas, taikant jį visiems darbuotojams ir firmoms tam tikrame sektorėje ar regione. Tai yra plačiau e, tų darbuotojų ir firmų, kurie dalyvavo rengiant sustarimą. Vėlgi, ES yra atitinkama praktika taikoma ir grupė sutarė, kad turėtų būti įmanoma išplėsti kolektyvinį sustarimą, jeigu e, laikomas tam tikrų atstovavimo taisyklių. Tai yra bent jau 50 procentų darbuotojų yra susijęs su firmomis, kurios e, dalyvavo darybose. Toks būtų atstovavimo kriterijus, kuris egzistuoja kitose šalise, pavyzdžiui, Niderlanduose, Vokietijoje, tam tikrų mastų ir Portugalijoje. Taip pat šis kriterijus egzistavo ir Graikijoje iki 11 metų. Nors buvo keliama klausimų dėl to, kokiu mastu institucijos turėjo visą informaciją reikalingą, užtikrinant, kad to atsvajimo kriterijos kriterijų būtų galima e, na, stebėti. E, bet kokia atveju septintoji rekomendacija sako, kad išplėtimo principo, laikantis atstovavimo kriterijaus, būtų svarbus ir tinkama būtų čia reforma. Tačiau buvo tam tikrų kitų aspektų susijusių su kolektyvinėmis darybomis, dėl ko ekspertų grupės nariai nesutarė. Pavyzdžiui, would supersede the provisions of palankumo principas. Pavyzdžiui, jeigu sutarta kažkas sektoriaus lygmenių, o ne firmos lygmenių, kai kurie nariai mano, kad aukštesnio lygmens sustarimai turėtų viršyti mažesnio lygmens sustarimus, nebent ten numatytos konkrečios e, ribojančios sąlygos. Kiti grupės nariai mane, kad subsidirumo principas liktų svarbus šią prasme. Ir sustarimai, kuriuos pasiekė patys darbuotojai, e, turėtų būti svarbesni negu sustarimai aukštesnių lygmenių, nes jie yra toliau nuo pačių konkrečių darbuotojų. Kita vertus, buvo sutarta dėl tam tikrų parametrų kolektyviniuose sustarimuose, dėl jų e, priepties laiko prasme, kai pasibaigia sustarimo e, veikimas, e, grupės nuomonė, tuos parametrus turėtų lemti patys partneriai, aptardami kolektyvinius sustarimus. Jeigu būtų taip, kad partneriai nepasakė sustarimo dėl tų parametrų. Tuomet įstatymas galėtų numatyti parametrus, kurie būtų taikytini. Pavyzdžiui, pratesimas šešeriems mėnesiams ar taikymas visiems darbo standartams, kurie buvo numatyti dar kolektyvinėme susitarime ir laikotarp, trijų mėnesių laikotarpis, per kurį susitarimą būtų galima atšaukti. Na ir pagaliau, perinant prie paskutinių dviejų rekomendacijų, tai, tai buvo sutarta dėl arbitražo vaidmens. Tai yra, ką galima daryti, jeigu šalis nesusituria dėl kolektyvinio sustarimo turinio. Grupės nariams atrodė, kad arbitražas galėtų būti ta priemonė, specifinė priemonė, kaip paskutinė priemonė, o ne bendra praktika. E, tačiau grupės nariai pabrėžė, kad pastaruoju metu buvo įvykdytos tam tikros korekcijos, kurias iš dalies atmetė Konstitucinis teismas ir turėtų Tai reikėtų įvertinti šių korekcijų poveikį prieš teikiant konkrečias rekomendacijas dėl tolesnių pakeitimų. 11 rekomendacija e, susilaukė bendro sutarimo. Čia kalbama apie seno dialogo svarbą ir apie tai, kad kolektyvinės darybos yra potencialiai labai svarbi priemonė siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir skatinti užimtumą, mes norime pabrėžti, kad trišalis nuoširdus e, dialogas yra svarbus e, Graikijos ekonomikas ateičiai. Ir pati paskutinė rekomendacija, po kurios jau baigsiu, tai yra užimtumo tarnybos, viešos užimtumo tarnybos vaidmuo. Aišku, kad nedarbo laikotarpiai kai kuris atvejais yra neišvengiami, netgi tokia ekonomika, kuri e, auga ir viešojo žimtumo tarnyba gali mm, teikti daug vertės e, darbo rinkos veikimui. Ir ekspertų grupė mane, kad viešos užimtumo tarnybos stiprinimas siekiant e, aktyvuoti bedarbius ir taip pat įvedant e, gerai sukurtas, gerai parengtas e, samdymo subsidijas galėtų prisidėti prie gerai veikiančios Graikijos darbo rinkos ateityje. Labai ačiū už tokią įžangą. O dabar suteiksiu žodį uh, poniai Agnes Jongerijus. Jūs norėt pateikti klausimą. Ir labai atsiprašau, kad man neliko laiko jūsų įžangos pirmai daliai, turėjau balsuoti kitam komitete. <clears throat> Bet norėjau sužinoti, ar esate pateikę kokių ypatingų rekomendacijų dėl to, kaip jūsų rekomendacijos turėtų būti vertinamos. Aš suprantu, ką Jūs norit pasakyti, kai kalbate apie socialinio dialogo gražinimą į kolektyvinės dėrybas. Tai klausimas, kuris yra dabartinės Graikijos vyriausybės darbo atvarkės prioritetas. Tarptautinė darbo organizacija, bent jau kiek mes girdėjome, vis kartoja, kad mums to nereikia, nes e, iš esmės ta reforma tai buvo vienintelė reali Graikijos ekonomikoje Ar jūsų rekomendacijas galima taip lengvai pamiršti, nustumti į šalį? O ką mes, užimtumo komiteto nariai, galėtumėm jūsų nuomonę padaryti? kad e, būtų įtvirtinti Europos socialinės rinkos ekonomikos pamatai. Kaip mes galime prastumti jūsų rekomendacijas? Ar turit kokia aiš, kokias aiškės e, strategijas, kaip mes galėtume jums padėti. Ponios Lambert klausimo taip pat išklausysime žodis jums. Labai ačiū. Mano klausimas panašia kryptim nukreiptas kaip ir jūsų. Ką jūs galvojate, kokie bus padariniai jeigu jūsų rekomendacijos bus iš tiesų įgyvendintos? Ar jūs manote, kad dėl to sustiprėtų tarsi visa darbo rinka ir jie galėtų tuo pagrindu dar labiau tobulėti ateityje? Nu, kalbant apie, pavyzdžiui, E, valstybės darbo biržų, užimtumo tarnybų arbitražų. Kokį vaidmenį jie galėtų atlikti? Ar jau tos tarnybos ir taip tobulai veikia? Ar dar e, galima imtis kažkokių kitokių priemonių, kad e, tos sistemos iš tiesų veiktų ir pasiteisintų? Kad ir kokie pokyčiai bevyktų, reikia kad jūsų svoris būtų labiau jaučiamas. Ką tik diskutavom apie e, drabužių gamybos pramonę. Ir e, mes e, kalbėjome apie tai, kokios įtakos turi profesinės sąjungos kompleks, kolektyvinėse dėrybose. Ar jūsų nuomonė čia nereikėtų dar daugiau padirbėti, nesgi ši sistema, kaip čia diplomatiškai pasakius, šiek tiek suprastėjo ženkliai pasikeitė per pastarosius keletą metų. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į mano komentarą, nes girdime ir tų institucijų, kurios priima sprendimus, kas įmanoma, kas neįga, neįmanoma e, rekomendacijas ir reakcijas. Aš suprantu, kad jūs juos savo rekomendacijos išvelgsite, nes tai yra jūsų e, konsultantinės grupės dalis, konsultantų grupės dalis. Įvairios institucijos tą grupę paremė, kiek aš žinau. Ar aš neklystu? Ar tiesiog jūs norėjot pasai, rašyti tai, ką kiti nori iš jūsų išgirsti? Ir trečią klausimą išklausysim ponas Fontulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad aš esu vienintelis graikas šioje salėje. Nors ši tema ir nepaprastai svarbi. Kalbame apie pokyčius Graikijos darbo rinkoje. Tos reformos, tie pokyčiai, apie kuriuos jūs kalbate savo dokumente. Ar jūsų nuomonė, taip bus sukurtos darbo vietos Graikijoje, ekonomikos augimas, ar padėtis pagerės? konkrečiai. Ketvirtame punkte kalbate apie trumpalaikį darbą. Sakote, kad tai būtų įmon, įmonėms būdas e, išbristi iš krizės. Šiuo metu Graikijoje, kiek aš žinau, įmonės piknaudžiauja savo teisėmis ir primeta trumpalaikį darbą ir kitokius nepalankius darbo modelius darbuotojams, tarsi e, spaudžia darbuotojus versdami juos dirbti mažiau valandų, Ir už mažesnį atlyginimą be abejo. E, visuomet darbdavys pasinaudoja argumentu, kad jeigu nepatinka, gali išeiti ir ieškoti darbo kitur, jeigu tu sugebi. Tai nepaprastai kenkia žmonių santaupoms ir panašiai. Sakėte, kad nėra susitarimo dėl minimalaus atlyginimo. Buvo tokių sakančių, kad jaunimas turi mažiau uždirbti. Kodėl jauni žmonės turėtų mažiau uždirbti? Kodėl jaunimui turėtų būti mokama mažiau, jeigu jo poreikiai yra gal net didesni negu kitų? Be to jie dirba tą patį darbą, be to turi vizijų, vilčių, svajonių. Niekas nedirba savo malonumui. Žmonės dirba tam, kad uždirbtų ir galėtų padoriai gyventi. Kolektyvinės sutartys <clears throat> ir kita Graikijos praktika jau daug metų egzistuoja ir, aišku, tai tarnauja dirbančių žmonių interesams, jie neturi teisų šioje srityje. Ir dažnai yra įdėgiami kiti metodai, kurie niekiek nepasiteisina. Tai visai nereiškia, kad žmonės gali daugiau uždirbti. Be abejo. Vos pradėjusi dirbti, vyriausybė kalbėjo, kad ji tarnaus darbą dirbantiems žmonėms, bet jų dėka tik tai dar daugiau žmonių be darbo liko. Dėl tų arbitražo institucijų gaila, kad yra tiek daug, atsiprašau, kad nėra daug žmonių iš Europos parlamento um, tose institucijose atstovaujamų Ir problema ta, kad darbo vietos yra tarsi eksportuojamos iš valnos valstybės į kitą. Daug e, darbo vietų perkeliama į Prancūziją ir į Vokietiją. Tiek aš noriu pasakyti, žiūrėsiu, ką, ži, man įdomu bus išgirsti, ką jūs pasakysit. Jūs nesat vienintelis parlamentaras iš Graikijos. Čia, ponė Fontuli. Pone Kuneva irgi yra čia. Gal ir jūs galėtumėt pasakyti klausimą?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 kai kurių procesų ir to, kaip jūs apie juos kalbėjote. Kokia apskritai nauda jūsų atlikto darbo? Ką turiu galvoje? Tai yra tai, kad ekspertų darbo grupė tikrino Graikijos darbo rinkos institucijas. Ir tai, ką jūs čia aptarėte, be abejo, susijęs su Graikija, bet ne vien tik su ją. Ne vien tik jos problemos tai yra. Ir su jomis susiduria ir kitos šalys. Tai norėtųsi žinoti, kiek rimtai reikėtų vertinti jūsų išvadas ir kiek jos yra iš tiesų pagristos jūsų vykdytais tikrinimais, nes e, atspindite iš esmės tik mažumos nuomonę. O dėl anksčiau dar jūsų minėtų aspektų ar procesų, tarkime, dėl kolektyvinių dėrybų, klausimų sprendimo, kur gali klausimų kilti daugam ar problemų, ne tik Graikijai ir tas klausimas dėl to, ar 50 procentų sektoriaus darbuotojų atstovaujama, atstovauja tiems interesams ar ne, ir tuomet jie gali dėrėtis dėl kolektyvinių sutarčių. Taip pat yra dar ir tas atvejis, kai socialiniai partneriai nesutarė. Ir Kitas dalykas - masiniai atleidimai. Čia minėjote EBPO atliktas studijas ir tyrimus. Neva neįrodančius konkurencingumo palaikymo priemonių. Masiniai atleidimai neretai tampa bylų teismuose objektu. Kaip į tai žiūrite dėl minimalaus atlyginimo irgi vienas iš jūsų pasiūlymų buvo kai kas, kas rūpi ir daugeliu socialinių partnerių, tai yra išlaikyti dabartinį minimalų atlygį. Koks atsakas būtų jūsų į tai, tiesiog į reakcijas, kurias, kurių susilaukėte Graikijoje? Tai štai keturi klausimai arba pasisakymai, ponė Ingerijus, ponė Lambert, ponas Funtulis ir ponė Kuneva. Šį beitą norėjo dar sužinoti, taigi žodis jums, ponė Martins. Nekantrai laukiame jūsų atsakymų. Ačiū už klausimus. Jie atspindi ir pačią diskusijos esmę, jūsų parlamentarų įnašą į, į diskusiją pastarosius šešis mėnesius. Taigi pradėkime atvirkštinė tvarka nuo paskutinio klausimo, nuo, reakci nuo reakcijos rezultato aptarimo. Kaip tai vertinama Graikijoje? Aš manau, kad mūsų darbo nauda visgi nemaža, turint galvoje tai, kad tos įvairius aspektus vertiname žvelgdami iš e, tarptautinės perspektyvos, vertindami visą tarptautinį kontekstą. Ir, ir e, galvodami apie Graikijos pažangą. Tai, ką tikrai reikia pripažinti, yra, kad mm, geriausia praktika vienai šaliai nebūtinai bus geriausia praktika pritaikoma lygiai taip pat ir kitoje šalyje. Yra kai kurių šalių, kur galima kalbėti apie tam tikrą darbo rinkos institucijų optimumą, bet nebūtinai tas pats galios ir kitur. E, Graikijoje keblumų iš tiesų dabartinė situacija nemažai. Bet to mėginame atsižvelgti į tą faktą, kad darbo rinkos institucijos susijusios ir su tam tikrais e, veiksmais ar tarpusavio ryšiais, galvojant apie kolektyvinės dėrybas, apie mm, įdarbinimo tarnybas, agentūras. Tai viską vertinam kaip bendrą visumą. Ir tai kėlė nemažai iššūkių, net reikėjo nemažai žinių surinkti, norint tą padaryti. Ir Graikijos atveju konkrečiai analizavome kaip lankstesnės darbo sąlygos galėtų būti susijusios su ekonomikos skatinimu ir jau minėjau, vienas rytį tai yra kolektyviniai atleidimai, kurią įvardyjome kaip sritį besiskiriančią nemažai nuo kitų šalių. Taigi papildomų veiksmų tikrai reikėtų, tai galėtų būti alternatyva, kurią svarstytų Graikijos vyriausybė. Taip pat reikia pasakyti, kad apribojimai kolektyviniams atleidimams, masiniams atleidimams e, gali reikšti taip pat ir suvaržymus, e, žvelgiant iš e, investicijų pritraukimo pusės. Ir čia reikia turėti galvoje ir investicijų šaltinius šalies viduje ir taip pat e, užsienio investuotojus. O, o investicijos be abejo labai susijusios su, e, su ekonomikos atsigavimu ir, ir užimtumo skatinimu atitinkamai. Reikia pripažinti, kad Graikija susiduria su nemažai iššūkių ir nebūtinai viską reikia priimti tiesiogiai. Gali būti kai kas susijęs su darbo rinka labiau, kai kas su, su ūkio padėtimi. Ir, ir, ir daug yra veiksnių tiesiog, kurį, kuriais galima paaiškinti tai, kas vyksta Graikijos darbo rinkoje šiuo metu. Tiek sakyčiau apie konkrečias mūsų rekomendacijas ir apskritai tai čia reikia ieškoti bendro sutarimo siekiant geresnių rezultatų Graikijos ekonomikai ir, ir, ir turint galvoj darbo rinką konkrečiai. Toliau pono Funtulio pasisakymas. Tikrai ne vienas svarbus klausimas buvo iškeltas ir galbūt ne į visus pavyks man sureaguoti, bet vienas iš klausimų užduotų buvo, kiek adekvatu yra kad e, jaunesni darbuotojai gauna mažesnį minimalų atlyginimą. Iš tiesų galvotume, kad e, neturėtų būti tai siejama su amžiumi, visiems turėtų būti darbuotojams taikomos vienodos sąlygos, bet galvokime ir apskritai apie pačią problemą nustatymo minimalaus atlyginimo. Čia galima rasti sąsajų su amžiumi ir patirtimi darbo rinkoje, atitinkamai produktivumu ar našumu ir kai yra sprendžiama dėl įdarbinimo, tai pasvarstoma, pasveriama, kiek tikėtis įnašo iš to darbuotojo, kiek produktivumo galima tikėtis. Tai aišku, numatant būtent tokią minimalaus atlyginimo sistemą, gali atsirasti skirtumų e, labai greitai. Jaunimas gaus mažesnį atlygį, netaip gerai įsitrauks į darbo rinką, skirsis patirtis. Iš kitos pusės, jeigu per nelik didelis atlyginimas būtų e, numatytas, tai irgi galėtų reikšti, kad, e, pavyzdžiui, jaunimas negauna darbo ir, ir nedarbo rodikliai iš, išauga. Taip, tokie požiūriai galimi vieni mano, kad reiktų pasisakyti už vieną, kiti už kitą. Galbūt reikėtų mm, sutrumpinti laikotarpį, per kurį būtų mokamas tas minimalus atlyginimas e, tam tikroms amžiaus, amžiaus grupėms, yra įvairių sprendimų. Dėl kolektyvinių sutarčių toliau, kiek jos yra įgyvendinamos, kiek skatina socialinį dialogą, tai čia yra aspektas, e, kuriuo ekspertų grupė buvo pasisakoma tikrai labai įvairiai. Reikia visuomet įvertinti kolektyvinių sutarčių potencialą, bet kai kam iš ekspertų kilo klausimų dėl atstovavimo. Nebūtinai visi Graikijos darbuotojai yra profsąjungų nariai, kaip tuomet viską deramai įvertinti, kaip visus veiksnius tinkamai įtraukti, pavyzdžiui, mm, mažą apskritai skaičių darbuotojų dalyvaujančių, tai ne visada kolektyvinės sutartys atspindi ir, ir užtektinai didelį darbuotojų skaičių, ar, ar gali būti siemos su užtektinai dideliu darbuotojų skaičiumi, tai tas kiek apsunkina situaciją, kai mėginėje vertinti, taigi galima būtų galvoti apie naują modelį, e, vadinamąjį asocijuotų asmenų modelį. Tuomet e, narių skaičius padidėja, atstovaujamų asmenų skaičius padidėja. Ir galbūt e, būtų galima pavyzdžiui, tuomet dėrėtis dėl kolektyvinės sutarties, tuomet 3 penktadaliai toks yra reikalavimai. Reikalavimas e, turi priklausyti atitinkamai struktūrai ar būti asocijuotais nariais. Tai galėtų paskatinti tam tikrą dinamiką, išjudinti ją ir, ir, ir būtų kiek kitoks vaizdas gal negu anksčiau tai yra iki 2011 metų. Mm, dar kiek anksčiau gal užduotas klausimas, čia nepasižymėjau, atleiskit pavardės. Parlamentarės ponė Lamba, taip. Ji klausė apie rekomendacijų gyvendinimo galimas pasiekmes Tai be abejo, tikime, kad šios rekomendacijos, jeigu būtų gyvendintos, tikrai prisidėtų prie kai kurių darbo rinkos rodiklių gerinimo, nors suvokiame, kad tos problemos yra labai kompleksiškos, Graikijos ekonomikos ir darbo rinka yra tik tai dalis jos. Na, dėl arbitražo, dėl E, įdarbinimo tarnybų, tai lankiausi įvairiose vietose, įvairiose um, darbo biržų centruose šalyje. Čia reiktų ir padėkoti šioje vietoje Graikijos e, vyriausybei, kad leido mums laisvai tą daryti. Šiuo metu įgyvendinama nemažai priemonių ir per pastarosius keletą metų situacija tikrai gerėja įdarbinimo mm, tarnybose, darbo biržose. Bet dar į kai kurios dalykus reiktų atkreipti dėmesį ir tas paminėta ataskaitoje dėl, pavyzdžiui, stebėsenos paties darbo paieškos proceso, dėl naujų darbo rinkos, su darbo rinka siejamų priemonių ir veiksmų įgyvendinimo. Ir čia yra ir ES teikiamos rekomendacijos siejamos su parama Graikijai. Tai tam tikra pažanga yra padaryta, bet tikrai kai kurios valstybės narės per pastaruosius pastarosius dešimtmečius labai nemažai investavo į savo darbo biržas ir, ir matyti, kad iš tų investicijų tikrai išlašis nemažas ir mm, nedarbo rodikliai mažėjo, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, tai verta ir, ir į tuos pavyzdžius pasižiūrėti, vertinant tą gerąją praktiką, kaip ją reikėtų suvokti. Na ir dabar pats pirmasis klausimas užduotas apie tai, koks galėtų būti šių rekomendacijų potencialas, skatinant socialinį dialogą ir, ir įtraukti Graikijoje. Kaip su šias rytimis sėti mūsų rekomendacijas. Aš tikiuosi, kad supratau klausimą. Ir Jis tikrai įdomus ir svarbus. Mūsų kaip ekspertų vertinimas yra labiausiai siejamas su mūsų padarytomis išvalgomis, turėtomis žiniomis ir konkrečiai suformuluotomis rekomendacijomis. Tai yra gal kiek labiau akademinio pobūdžio veikla ir nesusijusi tiek glaudžiai su pačia praktika, nors man regis pastarojų metų šios šios dvi sritys vis labiau mm, viena prie kitos artėja. Bet manyčiau, kad visgi socialiniai partneriai gana gerai priemė kai kurias bent jau rekomendacijas, jau kai kurių siūlomų mechanizmų įvedimo. Ir net ir į tą gan griežtą atstovavimo kriterijų buvo palankiai pažiūrėta nuo 2012 metų. Mm. Tas labai svarbus pokytis kaip tik ir numatytas ir įgyvendinamas Graikijoje dėl minimalaus atlygio, tai jau sakiau, kad vieni ekspertai mano, kad, kad tai yra valdžios reikalas, vyriausybės reikalas, apsvarstyti, pasverti neigiamus ir teigiamus aspektus minimalaus atlyginimo nustatymo. Čia galima diskutuoti, nes iššūkis visada yra, kaip nustatyti tą tinkamą minimalaus atlyginimo dydį. Nes jeigu padidinsi jį per nelik daug, jau gali turėti ir neigiamų pasiekmių darbo rinkoje, kalbant apie užimtumą. Tai uh, tas procesas yra labai komplikuotas, reikia pasirinkti tinkamą strategiją, kuri išjudintų darbo, darbo rinką ir, ir reikia visada tiesiog mažinti galima neigiamą poveikį minimalaus atlyginimo įvedimo. Užimtumo padėčiai. Tai apibendrinant, sakyčiau taip, rekomendacijos tikrai gana reikšmingos Graikijai galėtų būti ir ne vien tik tai apie Graikiją tas pasakytina ir kitoms šalims galima jas pritaikyti. Gerąją praktiką vadovautis visada yra pravartu. Galima lyginti tas pačias institucijas Graikijoje ir kitose šalyse, keistis tarpusavę praktiką, ta informacija, tie mainai tikrai labai naudingi ir taip formuojamos įvairios politikos priemonės toliau Mūsų ekspertų darbo grupė tikrai labai rimtai dirbo šiais klausimais, labai rimtai vertino jie užduotus klausimus ir tiesiog linkime sėkmės Graikijai, kad ir kurią kryptį jį pasirinktų. Ačiū. Matau, kad ponia Kuneva dar norėjo papildyti. Prašome.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 kitų šalių kontekste irgi atlikta e BPO tyrimai um, parodė, kad masinių atleidimų klausimas e, nėra toks visą lemintis Graikijoje būtent, kaip manote. Ir pone Jungerijus dar, aš irgi noriu dar vieną klausimą užduoti, iš tiesų jis labiau susijęs su strategija. Ekspertų grupė buvo suformuota po to, kai buvo sulaukta kritikos strėlių iš įvairių pusių e, dėl to, jog e, trojka, vadinamasis traitas Graikijoje neva e, labiau biudžeto klausimus nagrinėjo ir jiems skiria daugiausia dėmesio, o ekspertų grupė grupė turėjo pateikti gal kiek kitokių kampų įvertintas išvadas ar, ar rekomendacijas. Tai gal čia buvo būdas tiesiog atsiprašyti Graikijos už, už pernelyg griežtas priemonės jai primestas? Bet jeigu jūs dabar sakote, kad Graikijos vyriausybės valioje yra spręsti, ką daryti su mūsų siūlymais, ar, ar tai yra raginimas tiems trojkos partneriams labiau atkreipti dėmesį į jūsų ataskaitą? Nes jeigu tik Graikijos vyriausybė jos bus skirtos, adresuotos, tai tikriausiai šiaip jau galima pasakyti, kad dauguma pasisakytų už jūsų rekomendacijas, bet yra ten įvairių veikėjų Graikijoje, kurie gal nebūtinai palankiai vertintų jas. Mes čia beje su kolegė lankėmės prieš tris savaitės Bangladeše ir kalbėjomės su Bangladešo vyriausybė dėl to, kad darbo rinkos situacija apskritai netitinka TDO konvencijų, o čia eina kalba apie vyriausybę Euros, Europos Sąjungoje, Eurozonoje. ir nelabai žinau, kaip čia būtų galima stumėti kaip nors pasistumėti į priekį, nes vien tik kalbėti apie Graikijos vyriausybės įgaliojimus, man atrodo, per mažai. Ačiū dabar ponas Arianopolos. Ačiū, ponia pirmininkė. kalbėjote kaip ekspertų komiteto narys. Taigi, idealiu atveju jūs pritarėte geriausiai praktikai ir todėl praktikai. Bet ar jums nepasirodė, kad vidutinio atlyginimo mažinimas visų pirma Graikijoje per pastarosius kelias menus sudarė apie 40 procentų? Antra, atleidimai iš darbo reiškia, kad pusantro milijono žmonių neturi darbo. O kiti žmonės, kurie vis dar turi darbą, tai milijonas iš jų teoriškai dirba, tačiau iš tikrųjų nieko neuždirba. O ekspertų Išvadose yra tiek daug išimčių priklausomai nuo to, kaip sekasi bendrovė ekonominio prasme ir taip toliau. kad iš tikrųjų nėra jokios sistemos. Iš esmės, bendrovė turinti ekonominių problemų praktiškai vienašališkai gali mažinti atlyginimus. taip pat e, kalbate apie mažesnį negu minimalus atlyginimas. Tai yra atlyginimą, kuris būtų mažesnis negu minimalus. Iki šiol Graikijoje, e, gyvenant memorandumo sąlygomis, tai taikoma žmonėms iki 25 metų. O dabar ir tiems, kurie neturėjo darbo iki šiol, tai gali būti žmogus 35, 40, 45 metų, gali neturėti jokios patirties darbe. Galbūt dirbai visai kitokį darbą, tačiau jeigu gauni naują darbą, gali gauti 250-300 eurų. Na ir pagaliau, tikriausiai žinote, kad neseniai Graikijos vyriausybė visiškai liberalizavo E, tokias agentūras, kurios išnuomoja darbuotojus kitiems darbdaviams. Pavyzdžiui, laivybos pramonėje tai daroma. Ir labai dažnai tai yra susijęs su politinėmis e, partijomis. Pavyzdžiui, auksinė užšos, auksinės užšos partija čia yra susijusi taip pat, nors nes jinai buvo kaltinama žmogžudystėmis. Ar žinote apie tai? Ir galiausiai masiniai atleidimai. Graikijoje, Graikijoje dinksta tiesiog ištisi sektoriai. Ką tai reiškia? Kad tai reiškia, kad užsidaro daug bendrovių. Ir problema dėl masinio atleidimo yra ta, kad leidžiama atleisti didelį skaičių žmonių, tie žmonės, kurie lieka dirbti, uždirba mažiau. Tai reiškia, kad vidutinis atlyginimas Graikijos mažėjo dar labiau. Ką pasakysite apie tai, nes visa tai vyksta. Aš tikiu jumis, kad jūs pristatote geriausią Europos praktiką, bet labai gaila, nes tai jie turi labai didelį neigiamą poveikį. Dar traukiau poną Funtulis, bet pirmiausia paprašysime atsakyti į klausimus, kurie užduoti prašom. Labai ačiū. Pirmasis klausimas dėl mesinių atleidimų, kolektyvinių atleidimų vaidmens ir jo santykius su užimtumu. Žinau apie vairius tyrimus, įskaitant EBPO tyrimą, kurie vertino ryšį tarp šių dviejų klausimų. Kaip aš suprantu tuos tyrimus, yra tai, kad žvelgiant į poveikį nedarbui, Tai didesnis lankstumas atleidimų srityje nėra ženkliai susijęs su neužimtumu, nedarbu vienai par kitaip. Priežastis gali būti ta, kad, kad sumažinus tam tikrus atleidimo apribojimus, aišku, padidinus tokių atleidimų skaičių, tuo pat metu tai gali paskatinti samdymą taip pat labai svarbu matyti tas dvi pusės užimtumo įstatymų ir darbo rinkos dinamikos prasme. Įmonės dažnai samdo, atleidžia, investuoja, e, parduoda įvairiems klientams produkciją, perka iš įvairių tiekėjų, taigi darbo rinkos e, dinamika yra svarbi ir šią prasme kalbant apie nuostatas susijusias su atleidimu, ar tai būtų individualus ir kolekty, ar kolektyvinis, ir užimtumo dydis, ar nedarbo lygis, tai turime dviejopą poveikį, nes firmas dažnai gali su dėsnių pasitikėjimu samdyti žmonės, tačiau tai gali turėti potencialų poveikį ir dėl didesnio atleidimų skaičiaus. Įdomus rezultatas yra taip, kad jeigu pažvelgsime į santykį tarp šių nuostatų dėl atleidimo ir ilgalaikį nedarbą, o ne trumpalaikį ar vidutinį nedarbą. Tai rezultatai nu, pateikiami ir e BPO rodo pozityvų tokio tipo užimtumo nuostatų ilgalaikiam nedarbui. Tai, tai yra šalise, kur užimtumo užimtumas saugomas šiek tiek mažiau, turimas ir mažesnis ilgalaikis nedarbas. Lengviau rasti darbą, net jeigu atleidimo poveikis potencialiai didesnis. Taigi tokie yra dalykai, kuriuos reikia nepamiršti. Aišku, e, skirtingose šalise gali būti skirtinga situacija, tačiau e, yra tam tikrų pozityvių aspektų, turint lankstesnės žimtumo taisyklės, kuriant darbo vietas, potencialas čia gali būti. Aišku, kad paskatų taikymas įdarbinant darbuotojus, ypač turinčius bedarbysės patirtį, yra taip pat svarbus. Antras klausimas buvo dėl strategijos. ir e, ryšių tarp Graikijos vyriausybės ir trejeto. Kokiu mastu, čia reikia galbūt kalbėti apie struktūrinės reformas ir taupimo priemonės. Tai yra labai įdomi tema, bet paprašyčiau suprasti, kad esu tik tiesiog ekspertas atstovaujantis grupę, kuri turėjo pateikti tam tikras rekomendacijas apie darbo rinkos institucijas. Todėl aš nenorėčiau tiesiogiai atsakinėti jūsų klausimą. Kita vertus, mano nuomonė, jeigu ją išdėsčiau, būtų mano asmeninė nuomonė, o ne mūsų grupės nuomonė, kurią čia atstovauju. Todėl aš nenorėčiau atsakinėti į šį konkretų klausimą, nors aš sutinku, kad tai klausimas, kuris yra svarbus, turint galvoje mūsų rekomendacijų tolesnį poveikį. Ir paskutinis klausimas dėl dabartinių iššūkių, su kuriais susiduria Graikijos ekonomika ir darbo rinka. Aš puikiai suprantu e, tą didžiulį nerimą, kuris, kurį kelia didelis nedarbas, kaip minėjau anksčiau. Manau, kad yra įvairių iššūkių, kurie yra už darbo rinkos ribų, tačiau norėčiau grįžti prie ankstesnio aspekto. Manau, kad yra erdvės pagerinti e, geriausios praktikos taikymo prasme tam tikrų darbo rinkos institucijų veiklą, dėl ko mes ir patikėme rekomendacijų. Nors tai, aišku, ir nebus visas atsakymas į tuos iššūkius, su kuriais sudarė greikijos ekonomika. tam tikros tikslinės gerai gyventos reformos, paremtos mūsų duomenimis, kitų šalių duomenimis dėl geriausios patirties, gali prisidėti prie nedarbo mažinimo, didesnio ekonomikos augimo. Tai yra labai sudėtinga tematika ir yra įvairiausių iššūkius e, kylančių iš praeities, tačiau žvelgiant į ateitį, kai kurios iš šių reformų gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Aišku, galima kalbėti apie reformų laiką. Tokios reformos idealiausiu atveju geriausia turbūt įgyvendinamos augimo laikotarpiu, ne krizės metu. Tačiau jeigu tos reformos nebuvo įgyvendinamos augimo laikotarpiu, tai yra neišvengiama pasiekmė, kad korekcijų uh, E, ekonomikų reakcijų metu tos reformos vis tiek yra svarbios ir turėtų būti gyvenintos anksčiau ar vėliau. Thank you, Font... Ačiū, ponas Funtulis. E, Aš neklausiau apie lankstų darbo metodą. Kaip sakiau, e, darbdaviai neretai tuo piknaudžiauja. Kartais žmonės yra samdomi pusę etato, bet paaiškėja, kad jiems reikia dirbti žymiai ilgiau, bet atlyginimą gauna kaip už pusę. Graikijos komunistų partijos nariai galiu pasakyti, kad ta vieta, apie kurią jūs kalbėjot, užsidarė. Well, that was not the question, I believe. Manau, kad tai nebuvo klausimas. Ačiū, kad e, šiandien padiskutavome. Aš esu tikra, kad mes grįšim dar prie šios klausimus ir visi, kurie Graikiją palaiko ir ieško jai sprendimą, susilauks mūsų paramos. Man atrodo, kad šiame komitete yra daug ryštingai nusiteikusių entuziastų. Jie rūpinasi užimtumo ir socialiniais reikalais Žinau, kad keletą frakcijų rūpinasi šią temą. Mano pačios socialdemokratų frakcijai šis klausimas labai aktualus. Norime, kad būtų sukurtas naujas pasiūlymas. Nauji pasiūlymai tiksliau ir kad visuomet galėtumėm rasti alternatyvių naujų būdų E, gerinti padėtį. Pavyzdžiui, norime, kad būtų sukurta stipresnė e, kolektyvinių dėrybų sistema, apie kurią jūs labai daug kartų kalbėjote savo įžangoje. Kalbėjome apie geresnių metodų radimą, kad nesusidarytų įspūdis, jog prireiks dešimtmečių Graikijoje normaliam gyvenimui atkurti. Noriu padėkoti už tai, kad atėjot. Ir esu beveik tikra, kad prie šio klausimo darbo atvarkėje dar sugrįšime. Ir tada galėsime jūs dar kartą pasikviesti. Ačiū, kad atėjot. Na ir mosėdis mūsų šiandien baigė. Kitas posėdis gruodžio 8 dieną. Visos dienos posėdis. Ačiū už šiandienos dalyvavimą. Greitai sustiksim vėl.